Pirmas balsavimas. 14. biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas. Tai yra klausimas žodžių komisijai, balsavimas elektroninis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ta pati tema. Klausimas žodžių tarybai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. The... Dabar balsuosime dėl ES 2019 metų finansinių metų bendrojo biudžeto visų skirsnių. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Šeštas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 14 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 15 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 2019 m. biudžeto procedūros, biudžeto pakeitimų. Okay, so last... Perskaitysiu tik du paskutinius punktus, taigi 52 2 ir kiti du paskutiniai. Taigi 69 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 17 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 71 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 72 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 51 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 76 kas prieš susilaikė pritarta, 77 kas už prieš susilaikė pritarta, 78 kas už prieš susilaikė pritarta, 79 kas už prieš susilaikė pritarta, 80 kas už prieš susilaikė pritarta, 81 kas už prieš susilaikė pritarta, 82 kas už prieš susilaikė pritarta. 91 kas už prieš susilaikė pritarta. 52 kas už prieš susilaikė pritarta. 73 kas už prieš susilaikė pritarta. 53 kas už prieš susilaikė pritarta. 75 kas už prieš susilaikė pritarta. 54 kas už prieš susilaikė pritarta, 50 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime balsavimą dėl 50. Balsavimas baigtas. Pritarta. 55 kas už prieš susilaikė pritarta. 56 kas už prieš prieš susilaikė pritarta. 57 kas už prieš susilaikė pritarta. 58 kas už prieš susilaikė pritarta. 59 kas už prieš susilaikė pritarta. 60 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 86 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 87 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 90 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 92 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 93 kas už prieš susilaikė pritarta. 83 kas už prieš susilaikė pritarta. 84 kas už prieš susilaikė pritarta. 85 kas už prieš susilaikė pritarta. 65 kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 65. Balsavimas baigtas. Pritarta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 66. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė pasitikrinkime dėl 63. Balsavimas baigtas. Pritarta. 64 kas už prieš susilaikė pritarta. 67 kas už prieš susilaikė pritarta. 68 kas už prieš susilaikė pritarta. Ir viskas. Liko tik vienas balsavimas. Tai yra papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos. Balsuojame dėl pozicijos projekto, kuris išdėstytas su pakeitimo forma. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Penktas, kas už prieš susilaikė atmestas. Šeštas už prieš Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Antras kas už, prieš, susilaikė atmestas. Trečias kas už, prieš, susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi baigiame balsavimą. Ačiū. the advisors would like to advise us? Thank you. So our next item is transparency. Kitas e, mūsų darbo tvarkės punktas yra ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. Svarstome pranešimo projektą. Pranešė yra ponė Zomer. Suteiksiu jai žodį. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes jau penkis metus laukiame, kad komisija yra pasiryžusi peržiūrėti bazinį maistui skirtą teisės aktą. Gal galę sulaukėme, galvota, kad tikrai nereikia nieko naujo, nes puikiai sekasi tiek maisto pramoniai su esamais teisės aktais dirbti tiek kitiems suinteresuotiesiems elementams, tačiau po to 17 metais paaiškėjo, kad situacija nėra tokia gera, taigi parlamento nariai NVO dalyvavo konferencijoje, kurioje paragino pateikti komisiją pasiūlymą, galų gale jo sulaukėme Ir čia viską nulėmė es piliečių iniciatyva dėl glifosato draudimo. Ir tai paskatino komisiją galų gale imtis veiksmų. Komisija padarė išvadą, kad piliečių iniciatyva liudyje, jog reikia sustiprinti piliečių pasitikėjimą maisto produktų sauga. Ir po to skubotai, bent jau man toks įspūdis susidarė, buvo parengtas teisėkuros pasiūlymas, nėra prie jo nei poveikio vertimo, nei vyko pakankamai ilgos konsultacijos su suinteresuotomis pusėmis. O komisija savo pasiūlymą po tų trumpų konsultacijų paskelbė taip greitai, kad susidaro įspūdis, jog jis buvo parengtas dar iki konsultacijų pradžios. Beje, dar pažymėčiau, kad man asmeniškai e, piliečių iniciatyva dėl glifosato yra abejotina, e, nors ir paskatino ji imtis, imtis veiksmų ir man keista, kad milijonas parašų surinkta, o 664 tūkstančiai parašų yra iš vienos valstybės nariais. Na, kaip yra, taip yra, tiesiog reikėtų pasakyti, kokia ta situacija. Taip pat man nelabai aišku, kad ir kodėl komisija tik reaguodama į vieną iniciatyvą dėl vienos medžiagos, jos tvirtinimo tvarkos, nori keisti bazinį teisės aktą dėl maisto. Beje, Komisija būklės vertinimo procedūroje įvardintų trūkumų net nebando spra, e, spręsti. Kaip reaguojama į krizės e, valstybėse narėse, kodėl skirtingai reaguojama, tai nesprendžiama, žinome, kokiu buvo skandalų pastaruoju metu, beje, dėl trečiojo išorinio vertinimo EFSOS darbo komisija apie tai tik užsimena. Komisija juk nelaukia, kuo baigsis tie vertinimai prieš pateikdama savo pasiūlymą. Kitaip sakant, to, to refit proceso turi visiškai pakakti. Beje, komisija pasiūlymui pateikti pasirinkė labai netinkamą laiką, sakyčiau, tai netgi mm, toks negražus poilgis, ypač mūsų parlamento atžvilgių. Buvo uh, sušauktas specialusis komitetas, e, kuris turėjo parengti leidimo procedūrą, tvarką, e, kitas ypatybės, tačiau komisija ignoruoja e, šį demokratinį procesą ir net užbėga už akių mūsų PEST komiteto darbo išvadoms. Aš nežinau, ką e, komisija galvoja apie tas būsimas išvadas. Taigi gėdinga, kad komisija taip daro. Beje, artėja ir rinkimai į Europos parlamentą, todėl parlamentas vargiai turi galimybių atidžiai ir labai smulkmeniškai, kas čia būtina, išnagrinėti pasiūlymą, pasitelkti ekspertus iš išorės, O kai komisija teigia, kad niekom čia nereikia panašaus daryti, mes juk atlikome visą šį darbą, tai turiu daug abejonių, ar čia abejingumas mūsų procedūroms, ar nenoras apie jas e, žinoti, mane sukrėtė tokia pozicija. Beje, ministrų e, taryba, kaip ir mes, buvo lygiai taip pat nustebinta komisijos pasiūlymų. Labai abejoju, ar bus įmanoma tarybai savo bendrąją poziciją suformuoti iki lapkričio. Kitaip e, sakant, trišaliam dialogui liktų vos penkios savaitės. Kalėdų atostogos, penkios savaitės, pradedame sausio viduryje ir reikia baigti visas procedūras, neformalusis trialogas, taigi kova e, turėtumėme eiti į plenarinę sesiją, beje dar yra Brexit tas ir mes nežinome, ar apskritai bus įmanoma balsuoti plenarinėje sesijoje kovą. Aš nežinau, ko komisija čia siekia savo pasiūlymų, kokie kryptimi ji nori, kad mes pasuktumėm, bet kokie bandymai mus apibriežti man nepatinka. Tačiau man susidaro įspūdį, kad komisija tyčia taip elgėsi. Didžiausia problema mano nuomonė yra tai, kad Pasiūlymas pateikiamas rinkiminiam laikotarpiai, o visa tai gali turėti aiškių pasiekmių. Čia nesigilinsiu, žinote, ką turiu omenyje. E, Tos abejotinus elementus aš išvardinau savo pranešime, trūksta poveikio vertinimo. Komisijos pasiūlymas toks toliai einantis ir be poveikio vertinimo. Kaip taip gali būti, nesuprantu. Man e, kyla daug abejonių dėl informacijos teikimo, kodėlgi pasirinktas siūlomas laikotarpis. Tai juk turi tiesioginį poveikį mūsų įmonių konkurencingumui ir tas poveikis gali būti milžiniškas. Beje, poveikis EFSA biudžetui. Reikėtų ir tai įvertinti, reikėtų, reikėtų vertinti įvairius finansavimo modelius, juk niekas nėra pažadėjęs EFSAI padidinti biudžeto nei parlamentas, nei taryba. Mums dėl to reikės balsuoti atskirai, o dar vyks ir rinkimai, kurių rezultatai neaiškus, beje, valstybėse narėse nuolat keičiasi vyriausybės, tie pokyčiai ne visuomet į gerą, mano nuomonė. Tačiau į visą tai komisija dėmesio nekreipia. Ypač skeptiškai žiūriu į tą naują skaidrumo tvarką. Taip, EFSOje reikia daug ką tobulinti. Iki šiol EFSA skelbė labai daug informacijos, tačiau neprivalo to daryti. Ir mes čia galime dirbti tik pagal reglamentą 1049 dėl prieigos prie dokumentų, taigi nustatyti čia kiek kitokią darbo tvarką agentūrai būtų prasminga. Tačiau komisija eina daug toliau, ypač kai kas liečia prašymų vertinti paskelbimą su tuo susijusiu e, dalykų informacijos skelbimą. Siūloma jau paviešinti prašymo teikimo metu informaciją. Tai gali kažkas pavokti šias e, idėjas iš mūsų konkurentai iš Kinijos. Atsiverčia internetą, puslapį ir pasižiūri, kągi čia Europa yra sumaščiusi ir pasisavina. Juk, pavyzdžiui, pateiktas prašymas dėl tam tikros inovacijos ir visa informacija pateikiama, jos pakanka suvokti, koks bus būsimas produktas ir mm, koks jo tikslas. Po to vyksta labai ilga tvirtinimo procedūra EFSOje ir konkurentai trečiosiose valstybėse tikrai per tą EFSOS tikrinimo laikotarpį gali spėti pateikti savo ekvivalentišką produktą pasauliniai rinkai. Ir jau turėsime gaminę iki Europos tvirtinimo produkto, tvirtinimo procedūros pabaigos ir mūsų įmonės turi pakelti visas sunkes vystimo išlaidas be jokios naudos. Taigi reikėtų ir e, pažiūrėti, kaip darbai vyksta EMA ir EHA. Skelbti informaciją reiktų tik tada, kai agentūros mokslininkai paskelbė savo išvadą. Dar atkreipčiau jūsų dėmesį į tai, kad EMA, Europos vaistų agentūra, paskelbė, kad iki persikraustimo į Amsterdamą ir kiek tai truks neaišku, neskelbti jokios informacijos. Tai kaip čia būtų su skirtingų agentūrų informavimo reikalavimais. Taip pat nelabai suprantu, kodėlgi tik rizikos vertinimui galioja griežtesnis informacijos teikimo reikalavimas. Rizikos vertinimas, visas komunikacijos procesas turi būti skaidrus, todėl reikalauju, kad komisija įpareigotų valstybės narės skelbti E, informaciją apie posėdžių protokolus, kompetitingų šioje srityje, komitetų darbą, ypač kai kalba pasisuka apie GMO, galėtų piliečiai suvokti, kokia yra situacija, nes dažnai GMO politika yra tiesiog politika, be, jokių, be jokio faktinio pagrindo. Taigi reikėtų čia daugiau aiškumo. EFSA valdymo taryba Reikėtų čia įtraukti pakankamai suinteresuotojų pusių. EFSA juk vertina gausybę pačių įvairiausių produktų nuo GMO, maisto produktų ir taip toliau ir panašiai. Todėl ir šių sektorių atstovai turėtų mm, būti įtraukti, nepakanka tik vieno pramonės atstovo, ką numato komisija. Juk negali būti taip, kaip įsivaizduoja komisija, kad uh, pramonė paėma ir susitarė, kas ją atstovaus. Taigi, sakykime, žemės ūkio, chemijos sektorius ir maisto pramonė skirtingi interesai, o jiems reikės susitarti dėl vieno vienintelio atstovui, dėl mokslinių ekspertų skirimo. Čia komisija vėl pro šikšnelę prašauna ir stipriai, sakyčiau, nepataiko į tikslą kiekviena valstybė narė privalo deleguoti 12 mokslininkų. Ir kaip tą naštą pakels mažosios valstybės narės ir nedidesnės, jeigu kiekviena valstybė narė turės pradėti savo e, procedūrą ir tada reikės derinti joms valstybėms narėms tarpusavyje, kaip sušaukti mokslininkų komitetą, kas kur atstovaus ką ir dirbs, visą tai reiškia didžiulę administracinę naštą, didžiulę biurokratinę painiavą. Tai netitinka mūsų interesų. Beje, tai, kad e, ekspertus deleguos tik valstybės narės, e, e, reiškia, kad kyla politinės įtakos pavojus. Taip, valstybės narės turi turėti teisę siūlyti ekspertus, tačiau negalime įpareigoti valstybių narių uh, jų skirti, o galutinį sprendimą turi priimti pati EFSA. Ir keletas baigiamųjų pastabėlių. Savo pranešimu siūlau 63 pakeitimus, pasilieku savo teisę iki nagrinėjimo parlamente pabaigos pateikti ir papildomų, laiko juk labai trūksta. Aš viliuosi, kad kolegos pateiks taip pat nemažai pakeitimų patariamųjų komitetų nuomonės jau pateiktos ir tai yra puikiai užuomina, kom gali baigtis šis e, procesas. Aišku, nuomonės išsiskiria, tačiau to ir galima e, tikėtis. Būčiau sukresta, jeigu būtų buvę kitaip. Jūri ir Agri komitetai įdomu pateikė beveik identiškų pakeitimų, tačiau ne vienas iš jų nėra kaip nors pagristas. Todėl skaitant atskirus pakeitimus man labai su, sunku suvokti, kodėl jie siūlomi. Būtų puiku, jeigu nuomonių pranešė, nuomonės rengiantis e, pranešėjai paaiškintų. Aš aišku su jais dar pasikalbėsiu. Dėl Orhuso konvencijos, tai reikėtų ir ją paminėti, ją atsižvelgti. Tuo pat metu iš karto užduosiu klausimą komisijai. Kaip komisija vertina santykį su šia konvencija ir koks yra tas teisinis santykis. Ir kaip bus dar su maisto produktais, juk mes turime dar ir aplinką, ir GMO. Baigdama dar pateiksiu prašymą kolegos. Prašau, savo pakeitimais orientuokitės į esmę. Mes turime uh, išryškinti komisijos pasiūlymo esmę ir netgi tą esmę apsiriboti. Jeigu norite keisti kitas maistui skirtų teisės aktų bendrųjų principų dokumento dalis, tai nelaikas dabar tą daryti, aš juos atmesiu ir panašiai kaip aš e, norėtų dirbti ir taryba, turiu atitinkamos informacijos. Iš karto e, galiu jūs įspėti, perdodu tarybos perspėjimą, kad jeigu parlamentas bandys keisti daugiau negu siūlo keisti komisija, tai taryba iš karto tai automatiškai atmes ir viskas žlugs. Aišku, tas galioja ir aštuoniems teisėms aktams, kurie bus pakeisti atnaujinant e, skaidrumo nuostatas suprantu, kad labai viliojanti atsiveria galimybė keisti daugiau, tačiau reikėtų nekišti prie to nagų ir apsiriboti tik esme. Kitu atveju žlugs, taip sakant, atsitrenksime galvą į sieną. O tai e, būtų tikrai prastas sprendimas, prastai pasirodytumėme ir rinkėjams, ir pats, e, pati blogiausia išeitis artėjant rinkimams. Jeigu žlugs šis dokumentas per mūsų kadenciją, tai nežinau, ar komisija kitos kadencijos pradžioje skubės pateikti naują pasiūlymą. Manau, kad priešingai ji elgsis. Todėl turime pasiūlymę, išspauskime iš jo viską mūsų piliečių labui ir užtikrinkime e, didesnį skaidrumą, kiek tai yra protingai reikalinga. Dėkui. Thank you very much. Now I have uh, the shadows taking the floor. Dabar prieš kitiems pasisakantiems norėčiau paprašyti, kad apsiribotumėte kuo trumpesniu laiku. Turime labai ilgą pranešėjų norinčių pasisakyti sąrašą, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą. Darbas atliktas puikiai. E, ir aš e, pritariu praktiškai viskam, kas buvo pasakyta. Komisijos adresu buvo išsakyta kritika ir aš esu nepatenkinta tuo, ką komisija daro šiuo atveju ir aš netgi e, griežčiau pasisakyčiau nei pranešėja. Tos viešosios konsultacijos iš tikrųjų buvo mm, farsas. Ir man iš tikrųjų visą tai primena padėtį, kuri buvo susikloščiusi 2014 metais, kai e, kalbėjome apie invazinės rūšys. Ir aš labai džiaugiuosi, kad e, pranešėja pateikė keletą pasiūlymų e, dėl sankcijų tiems, kurie nenori skirti asmenų į ekspertų komisiją. Aš taip pat pritariu nuomoniai dėl didesnio skaidrumo valdant riziką. Ir turi būti privaloma skelbti balsavimo rezultatus ir kitą informaciją. Aš tam tikrai pritariu. Komisija pažadėjo užtikrinti kaip galima didesnį e, maisto grandinės rizikos e, vertinimo skaidrumą, bet e, nežinau, ar tikrai komisija tai darys ir nežinau, kokių privalumų duotų teisės sektorinių teisės aktų sąrašo pakeitimas galimai konfidencialia informacija, kuri nebūtų skelbiama. Taigi dar kyla klausimas, ką reiškia e, viršesni visuomenės interesai. Kyla klausimas, ar konfidenciali informacija patektų į sąrašą. Kalbant apie galimai konfidencialią informaciją, mano nuomonė, komisija į tai įtraukia tam tikrą informaciją, kuri yra labai aktuali ir aplinkosaugos, ir žmonių sveikatos e, požiūrių. Taigi reikėtų, mano nuomonė, iš to sąrašo, minėto sąrašo išbraukti tam tikras informacijos rušis. Mes norime laikytis šios procedūros, kurią nori taikyti komisija, nors mes neturėjome pakankamai laiko visoms problemos išnagrinėti, taip pat nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Taigi mes dabar turime parengti labai tikslų horizontalų informacijos sąrašą turėdami galvoje, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali pakengti e, viešiesiems e, interesams. Tas sąrašas turėtų būti baigtinis, nes jeigu ne, rezultatas bus tas, kad skaidrumas bus mažesnis nei dabar. E, pranešėja taip pat minėjo, kad komisija nori keisti sistemą ir Mm, siekiama užtikrinti, kad nebūtų pažeistos piliečių teisė susipažinti su informacija, tačiau kita vertus neturi būti užkirstas kelias e, pramoniai dėkti inovacijas. Taigi mes dar dirbsime šiais, su šiais klausimais, jie tikrai nėra paprasti. Taip pat norėčiau pakalbėti apie 27 straipsnio netinkamą formuluotę. Ten kalbama apie rizikos vertinimo procedūros skaidrumą. Mm, atsižvelgiant į mm, reglamentą, 2002 metų reglamentą, mano nuomonė, formuluotę reikėtų keisti, kad nebūtų pažeistos asmenų teisės pagal e, 1048 reglamentą. Mes na, matome, kad komisija tą pasiūlymą, šios ryties pasiūlymą parengė netinkamai. Ir yra numatoma, kad informacija negali būti atskleista e, negavus iš ankstinio sektoriaus E, sutikimo. Europos vaistų agentūra gali naudoti vadinamosius neapdorotus duomenis, e, e, raw data. Turi būti nustatytos vis dėlto sąlygos, kokiomis galima prieiti prie tų duomenų. Ir, na, nenoriu vien kritikuoti komisijos, matau ir tam tikrų teigiamų pasiūlymo bruožų, tačiau manau, kad reikėtų paaiškinti, kad ta informacija negali būti naudotis pakeičiant atsargumo e, principą. Mm, neturi būti galimybė išsikovoti kažkiek laiko, norint pateikti rinkai pavojingas medžiagas. Taigi norėčiau paprašyti komisijos e, dar pasvarstyti, e, kada E, EPSA turi pateikti pranešimus dėl tam tikrų medžiagų. Ačiū. <laughs> Paprašyčiau visgi laikytis laiko reglamento. Dabar prašome, ponas Jerke. Ja, zunächst mal einmal herzlichen Dank für die, der Bericht. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū. Mes turime kurti tokią politiką, kur yra vartotojai skirta, draugiška jam ir kartu valdoma. Taigi turime pasirūpinti tuo, kad tarptautiniai koncernai nepasinaudotų nepakankamu skaidrumu ir apsunkintų priežiūrą. Tokią priežiūrą kurios vartotojas ir šiaip e, nesugaudo, sunku jam suvokti situaciją, o gali būti dar sunkiau, jeigu trūksta tam tikrų duomenų, ypač EFSA e, turi tikrinti gausybę dokumentų, kad galėtų atlikti išsame patikrą, tas ir vyksta, tačiau laiko buvo labai mažai ir tikrai sunku buvo suspėti, sugaudyti visas su smulkmenas. Kalbame juk apie maistą, maisto produkto apsaugą, todėl būkime nuoseklus ir galiu pritarti poniai e, Zomer, mums reikia geresnės politikos ir tą turi įgalinti tiek pati komisija, tiek koncernai. Ir šiuo tikslu mums reikia daugiau informacijos, išsamesnių dokumentų. Dėkui. Dėkoju, ponas Hosling. Ačiū. Kalbame apie komisijos dokumentą, kuris iš pirmo žvilgsnio, pasakyčiau, sukėlė daug džiaugsmo, daugiau skaidrumo. Puiku, prisiminkime visą glifosato istoriją, skaidrumo tikrai reikia, taip pat galėsime atsižvelgti į tai, kokias išvadas padarėme po glifosato istorijos, tiesiog negali tęstis kaip anksčiau. Tačiau pasigilinome ir pamatėme daug kabliukų daug neiškumų, daug trūkumų atskirose nuostatėse. Ir čia atsirado abejonių, ar iš tiesų komisijos pasiūlymos reiškia pažangą, o gal tai yra žingsnis atgal. Būkime skeptiški. Tikrai labai gaila, ką jau šiandien girdėjome, kad taip mažai laiko yra skirta, kodėl komisija nepradėjo dirbti porą dienų anksčiau, Labai geras klausimas, kodėlgi mums reikia taip skubėti. Bet kuriuo atveju turime pabandyti dokumentą patvirtinti iki mūsų kadencijos pabaigos, tačiau su sąlyga, kad užsitikrinsime realiai didesnį skaidrumą, kad nenusvers verslo paslapties e, naudai teisė visuomenė įgauti informaciją, į ką pažiūrėčiau teigiamai, viešo registro sukūrimas, čia manau yra tikrai gerai, visi sutarė, e, automatinis informacijos skelbimas ta forma, kurią gali nuskaityti e, mašinos, tai tikrai puiku, beje ir pasikeitusi EFSO, EFSO darbo tvarka, tai yra geri dalykai, tačiau pasigilinkime į dokumentą ir pamatysime, kad e, paslapties bus daugiau, o ne mažiau komisijos pasiūlymos vargiai užtikrins didesnį skaidrumą, nors jie pati tą teigia ir Orhuso konvencijai realiai e, komisijos pasiūlymas prieštarauja ir ne vienoje vietoje. Taigi abejonių tikrai daug. Kaip reikėtų keisti komisijos pasiūlymą? Pirmiausia, viešai skelbtina informacija turi ir išlikti viešai skelbtina, to negali pakeisti kaip siūlo komisija, sąrašas informacijos, kurios galima neskelbti, nes tai yra mm, verslo paslaptis, komercinė paslaptis. Ir kas vertins, čia komercinė paslaptis ar ne? Viešasis interesas turi laimėti ir informacija turi būti viešinama. Aišku, išimtis įmanomos atskirais ribotais atvejais, kai tai tikrai pagrista. O Dėl nuostatos 39 straipsnis, 39 straipsnio nuostatos, ar iš ties komisijos pasiūlymas nes, nesikerta su Orkuso konvencija ir su Europos teisės aktu dėl informacijos viešinimo. Ta reikia išsiaiškinti. Uh, Aš sakyčiau, kad dabartinių pasiūlymų es piliečiai turėtų mažiau galimybių susipažinti su dokumentais, o ne daugiau. Dar vienas elementas, apie ką užsiminė e, kolegė Zomer ir, ir ką mes kiek kitaip traktuojame EFSA valdymo tarybą. Čia reikia aiškumo, tačiau dėl pramonės atstovų. Aš tai abejoju, kodėlgi nedelegavus ne vieną EP atstovą, o du Aš sakyčiau, kad um, mes kaip parlamentas turėtumėme pakovoti už savo stipresnį atstovavimą. Dėl mokslininkų tarybų ponė Zomer pagaidauja, kad valstybės narės galėtų nominuoti ekspertus. Aš norėčiau, kad vyktų viešas konkursas ir tada būtų nominuojami ekspertai. Jie būtų paskiriami. Tačiau ar per būsimas diskusijas pavyks rasti bendrą vardiklį, viskas priklauso nuo frakcijų pozicijos. Daugeliu klausimų, kaip mes vakar matėme per diskusiją Žemės ūkio komitete, daug bendro turime. Komisija tiesiog galėtų paaiškinti tai, kas yra mums nesuprantama, abejotina ir tada pavyktų baigti darbus iki kadencijos pabaigos. Čia aišku tikiuosi ir komisijos bendradarbiavimo. Esmė yra išsiaiškinti, ar pasiūlymų mes sukursime daugiau aiškumo, kas naudinga visuomeniai, ar priešingai sustiprinsime pramonės teisės ir dėl to nukenties tiek aplinkos apsauga, tiek viešasis interesas. Dėkui. Thank you very much. Madame Hazekamp. Yes, uh, thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Pagal aiškinamai memorandumą komisijos pasiūlymas nori suteikti skaidrumą rizikos vertinimo procese. Tai yra labai didelis tikslas ir labai e, išsamus tekstas. Susipažinus su juo, su juo turiniu, matosi, kad naujos taisyklės iš tikrųjų situaciją pakeistų taip, kad skaidrumo būtų dar mažiau negu dabar. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Tai, ką siūloma pakeisti, tie dokumentai, kuriuos siūloma pakeisti, turi sąrašus informacijos, kuri nebebus laikoma konfidenciali. Šie sąrašai bus pakeičiami kitais sąrašais, kuriuose informacija gali būti laikoma konfidencialia, jeigu uh, jos atskleidimas pakenks įmonių interesams. Jeigu jūsų tikslas yra skaidrumas, tai kodėl jūs norite pašalinti sąrašus, kuriuose informacija nelaikoma konfidenciali? Jeigu jų išlaikymas iš tikrųjų prisidėtų prie skaidrumo. Yra dar viena nuostata apie mokslinių duomenų atskleidimą ir apie jų ryšį su intelektinės nuosavybės teisėmis. Kodėl Europos komisija 38 straipsnėje numatė kitą pagrindą, kuriuo remiantis galima atsisakyti atskleisti informaciją visuomeniai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos sumetimų. Daug nekalbėsiu apie Orkuso konvenciją, apie tai kalbėjo mano kolegos kolegą, bet turiu dar vieną klausimą komisijai. Jeigu siekiate didesnio skaidrumo, kodėl tada įtraukėte 37 punktą, kur iš viso keliamas klausimas apie teisę į dokumentus. Pasiūlyme kalbama apie aktyvų informacijos atskleidimą visuomeniai ir mano nuomonė nereikia niekaip apriboti teisės gauti dokumentus. Na ir paskutinė mano mintis dėl projekto. Čia yra nemažai teigiamų dalykų, bet svarbiausia man yra tai, kad visas projektas kalba apie tai, kad uh, mokslinių tyrimų rezultatus galima skelbti tik po to, kai yra oficiali nuomonė apie juos. Man tai yra visiškai nepriimtina, tai, tai užkirstų kelią skaidrumui jeigu rezultatai būtų skelbiami tik tai po EFSOS, pavyzdžiui, nuomonės. Manau, kad ne, nereikia atmesti galimybės nepriklausomos mokslinės nuomonės uh, ir aš laukiu šiuo klausimu komisijos nuomonės. Dėkoju dabar ponas Pedičinį. Ačiū ponė pirmininkė. Mes esame patenkinti, kad šis pasiūlymas yra aptariamas čia tema yra labai aktuali, kalbant tiek apie informacijos atskleidimą, tiek apie kitus klausimus. Galime palaikyti reformos idėją Europos mastu. Ir nepaisant tokio palaikymo, turime atsižvelgti į visuomenės interesą turime pagalvoti apie poveikio vertinimą. Tokių pokyčių neturėtume tikėtis per porą metų. Turime galvoti apie visą tą informaciją, kuri bus atskleista visuomeniai, e, versle, pramoniai visada bus prašoma, kad informacija būtų laikoma konfidencialia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokia informacija gauti reikės leidimų. Ir be leidimo nebus galima naudotis tokia informacija. Jeigu mes siekiame pagerinti skaidrumą, tai visi šie pasiūlymai, apribojimai tik tai sumažins skaidrumą. Turime EPSOS valdymo tarybą ir jos viena iš užduočių yra paskirti e, vadovą ir uh, mokslinio komiteto narius. Ir aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai gali nepaveikti atliekamo mokslinio darbo ir jo rezultatų skelbimo. Pasiūlyme kalbama apie tai, kad į tarybą reikia įtraukti daugiau narių, kuriuos paskirs valstybės narės pritariu tam, kad čia turėtų būti bent du atstovai iš Europos parlamento, nes mums yra labai svarbu žinoti, kokie sprendimai yra priimami už uždarų durų tokiais svarbiais klausimais. Tie klausimai iš tiesų yra svarbus mūsų piliečiams. Ir dar vienas klausimas apie EFSAS biudžetą. Taip, mes suprantame, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, kad reikia tobulinti procedūras, Todėl reikia užtikrinti tinkamą EFSOS biudžetą. Tačiau kol kas tai atrodo tik tai kaip svajonė. Ačiū. Dabar gali pasisakyti kiti nariai, madam jūsų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neturime daug laiko, tad kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti ponės Zomer. Aš pritariu jos požiūriui, turiu keletą bendro pobūdžio pastabų. Komisijai reikėjo e, būti labiau ambicingai ir kalbant apie Kalbu apie dokumentą 768 2002 metų. E, klausimai susijęs su maisto produktais yra labai svarbus. Komisija galėjo pasiūlyti e, reformą, o ne tik peržiūrą, kai buvo padaryta. E, juk yra politinis šio klausimo aktualumas. Minėtos keletą iniciatyvų, pavyzdžiui, glifos, su glifosatu susijusi um, iniciatyva ir man atrodo, čia siūlomas tiesiog teksto, teksto peržiūra, o ne reforma. Svarbiausi tikslai, kuriems galim pritarti, tai objektivumas, tinkamas valdymas, komunikacija Visa tai yra gerai, mes galime tam pritarti, bet kas yra už to? E, už to yra, pavyzdžiui, glifosato iniciatyva, e, yra finansiniai klausimai. Taip pat kalbama apie didesnės konsultacijas, platesnės konsultacijas su valstybėmis narėmis ir, kaip minėjau, komunikacijos klausimas. Tiesiog noriu palaikyti pranešėją ir pritarti, kad būtų gerai turėti atstovų iš ūkininkavimo sektoriaus, iš kitur. Gaila, kad nėra e, kitų svarbių e, maisto tiekimo grandinės atstovų, tokių kaip distributoriai. Jie yra labai svarbi grandinės dalis. 12 Europos ekspertų skirimas iš, 12, iš visų valstybių narių, ką galiu pasakyti, turėtume dirbti efektyviau. Turėtume netlikti vien tik administracinę funkciją. Galiausiai turėčiau pažymėti ir teigiamus aspektus, tačiau jų yra nepakankama. Kaip sakiau, tai yra ne reforma, tai yra tik tai peržiūra. Ir ko gero, galima įtraukti ir daugiau dalykų, tokių kaip komunikacija, EFSA turėtų būti aktyvesnė, kuriant santykius su piliečiais. Taip pat reikėtų atsižvelgti kitus kriterijus, kaip maisto sauga ir taip toliau. Ir šiomis temomis EFSA turėtų kontaktuoti ir bendrauti su kitomis agentūromis, dirbant ties įvairiais klausimais, pavyzdžiui, e, netikros e, naujienos, netikros žinios. Turime nedaug laiko, galbūt reiktų iš tikrųjų peržiūrėti viso darbo tvarkaraštį, nes neturėtume priimti sprendimus skubotai. Geriau iš viso neteikti pasiūlymo, negu teikti prastą pasiūlymą, ponė pirmininkė. Ačiū. Ponas Tromaržiai. Pirmininkė, ačiū. Mes manome, kad e, GMO leidimų procedūra, taip pat e, leidimas naudoti glifosat, atlikta, yra tikras skandalas. Mm, tačiau iš tikrųjų tas skandalas tik papildo su demokratija susijusi skandalą. Norėčiau pasakyti, kad jis, Europos komisija jau tradiciškai nekreipia dėmesio į Europos parlamentą ir trūksta pagarbos. Ir na, iš parlamento yra tyčiojamasi ir tuo metu, kai kilo skandalas dėl glifosato, mes nustei, nusprendėme steigti e, komitetą pesti, dėl kom, pesticidų. Aš dirbu tame komitete ir mes šiuo metu kaip tik ir siekiame didesnio skaidrumo, siekiame, kad būtų mažiau paslapčių kad būtų galimybių nutraukti ryšį tarp Europos komisijos ir lobistų. Taip pat mes labai rimtai dirbame su visais dosie susijusiais su pesticidais. Ir dabar komisija mums teikia pasiūlymą, kuris yra labai smarkiai kritikuotinas. Ir mes dabar neturime kito pasirinkimo, bet kuriuo atveju aš apie tai kalbėsiu šiandien po pietų pesticidų komitete, Taigi reikia arba iš, paleisti tą komitetą, ar, mm, arba mes e, turėsime teikti daugybę pakeitimų dėl to, ką siūlo komisija. Taigi vieną arba kitą negalime ir toliau taip dirbti. Ir jeigu dir toliau taip bus dirbama, tai visi tie, kurie e, sako, kad komisija niekina parlamentą bus teisūs. Taigi, pasižiūrėję į šį pasiūlymą, pamatysite, kad po didesnio skaidrumo priedanga iš tikrųjų slypi mažesnis skaidrumas. Taigi atsiranda daugiau paslapčių. Ir esminis klausimas tai yra Europos institucijų nepriklausomumo klausimas nėra sprendžiamas. Aš manau, kad e, pasisakiau visiškai aiškiai. Ir paskutinis dalykas. Nuolat sakau ir šiandien pakartosiu. Istorija parodys, kad glifosato klausimas na, ne kitų pesticidų, tačiau būtent glifosato klausimas ateityje pasirodys esantis vienas didžiausių skandalų Europoje ir Europoje šiame Europos parlamente mums tenka atsakomybė ir pareiga piliečiams pasakyti, kad jie nėra apsaugoti, kad e, yra susitarimas su lobistais ir E, jeigu mūsų parlamentas yra atsvara, jėgos atsvara, tai mes e, turime turėti tvirtą poziciją ir pirmas dalykas, kurį turime padaryti, tai yra įtvirtinti pagarbą demokratijai, kadangi šiuo metu matome tik demokratijos farsą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Lavrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už atliktą darbą. Aš pritariu jo susirūpinimui dėl darbo grafiko. Turime iš tiesų nedaug laiko ir tas darbo grafikas mums primestas Europos komisijos. Manau, kad pranešėjos, komis... pranešėjos pasiūlymas yra kur kas geresnis už komisijos projektą ir noriu pabrėžti du aspektus. Visų pirma, tai yra konfidenciali informacija. Mes nenorime pakengti konkurencingumui, skleidžiant informaciją, kuri galėtų pakengti tam tikroms e, bendrovėms ir priversti e, jas pašalinti kažkokią produkciją iš rinkos. EFSA ir komisija yra čia, dėl to aš keliu šį klausimą. pasiūlytas sprendimas neprisidės prie skaidrumo gerinimo. Pateiksiu Jums pavyzdį. Netaip seniai EFSA pasisakė apie medžiagas, kurios naudojamos maisto pramonėje ištisus dešimtmečius ir dėl to nebuvo jokių problemų. EFSA paskelbė nuomonę apie tai Dabar kyla klausimas dėl tų produktų saugumo. Aš neginčysiu dabar jų požiūrio, bet aš kalbu apie sistemą, kai natūrali medžiaga. Yra naudojama ir kuriama jos dirbtinė versija, reikia jas ištirti o tyrimų rezultatas, žinoma, skirsis. Ir tai neapsaugo mūsų piliečių. Būtent taip elgėsi EFSA šiuo atveju. Buvo atliktos tam tikrų medžiagų analizė. Tos medžiagos buvo tos pačios molekulinės struktūros, tačiau tai buvo dirbtinės medžiagos. Ir mes nenorime, kad tai vyktų. Mums reikia daugiau skaidrumo. Kitaip galime pridaryti klaidų. EFSOS ir komisijos atstovų yra čia, dėl to noriu būtent šį klausimą ir iškelti. Turime valdyti riziką susijusią su medžiagų naudojimu. Turime labai atsargiai kalbėti tam, kad nebūtų užkirstas kelias e, saugiai medžiagai patekti į rinką. Ačiū, ponia Rivozi. Ačiū, pirmininkė. Kai kurie kolegos teigia, kad kyla iššūkių dėl e, šio pasiūlymo rezultatų, galvojant apie rinkimus Europos parlamentą. E, piliečiai kelia reikalavimų dėl sveikatos ir akivaizdu, kad maistas yra labai svarbus. Taigi viena vertus komisija imasi priemonių ir sako, kad e, didins skaidrumą. Tačiau, kai tekste ir pranešėja jūsų pasiūlymuose matau nuostatų, kurios iš tikrųjų reiškia žingsnį atgal. Pateiksiu pavyzdžių. Na, paskelbus EFSA mokslinę nuomonę, bus, tik tada bus skelbima informacija. Nebus iš anksto teikiama informacija prieš EFSAI teikiant mokslinės išvadas. Taip pat valstybės narės ir komisija turės prieigą prie konfidencialios informacijos ir norima atimti galimybę EFSAI teikti konfidencialią informaciją komisijai ir valstybėms narėms E, kalbanama apie papildomus tyrimus ir sakoma, kad tik e, EFSA galės jų prašyti. Tačiau iš tikrųjų ir komisija, ir valstybės narės, ir parlamentas turi turėti galimybę prašyti papildomų tyrimų. Mm, jūs taip pat siekite riboti prieigą prie informacijos. Kalbate apie konfidencialią informaciją. Tačiau kokia tai yra konfidencialią informaciją? Kai mes prašome mm, galimybę susipažinti su tyrimais apie visuomenės sveikatą, ko kokios e, čia gali būti paslaptis. Akivaizdu, kad pramonė bando jumis manipuliuoti. Buvo, pavyzdžiui, atlikta daug tyrimų dėl glifosato. Mes prašome juos paskelbti, tačiau e, yra sakoma, kad tai yra pramonės nusavybė. Ar tai yra normalu? Kitas dalykas, na, kas, kasgi tas konfidencialumas. Iš tikrųjų, e, apie konfidencialumą bai, e, bijom, apie konfidencialumą kalbama bijant e, sektoriaus, pramonės sektorių atstovų. Toliau ekspertai. Čia situacija panaši. Reikia atskirti asmenys, kurie vertina riziką ir kurie valdo riziką. Kai EFSA prašo mm, prašoma teikti konsultacijas e, pramonės sektoriams, tai nėra tas pats kaip rizikos e, vertinimas. Taigi reikia užtikrinti ekspertų nepriklausomumą, reikia, kad būtų teikiami visi duomenys ir kad. Bet tai neįmanoma. Na, kaip aš galiu su sutikti su EFSA mokslinėmis rekomendacijomis, jeigu neturiu prieigos prie pradinių duomenų. Manau, kad mes Europos piliečiams turime parodyti, kad Europos parlamentas yra griežtas ir siekia skaidrumo. Jūs sakėte, kad e, e, turi būti teikiami protokolai ir taip toliau, bet reikia išsiaiškinti, kas e, už ką balsuoja. Tikrai daug dalykų tekste galima patobulinti, nes dabar jame yra tokių dalykų, kurie mažina skaidrumą. Na ir iš tikrųjų, kartais siekiant didesnio skaidrumo, skaidrumas yra sumažinamas. Mes turime būti griežti. Ačiū, ponia Kadenbach. Ähm, Ačiū. Dvi pastabėlės išsakysiu. Mūsų pranešėjas Pavel Pots jau išsakė frakcijos esminės mintis dėl Europos piliečių iniciatyvos. Aš sakyčiau, nežinau ar gerai abejoti iš demokratijos pusės šią iniciatyvą. Juk tai yra demokratinis projektas, aišku, Mes turime parašų daug iš vienos valstybės narės, tačiau didžiulę balsų daugumą 2010 metais mūsų parlamentas patvirtino tą piliečių iniciatyvą. Tačiau jeigu kažkam nepatinka rezultatai, tai jau pradedame bijoti iniciatyvą. Tačiau demokratijos esmė yra sutikti su rezultatu, netgi jei jis jums nepatinka. Ir aš nemanau, kad mes galime savo leisti vertinti piliečių iniciatyvą e, kaip po tokią. Kita pastaba - pramonės atstovavimas. Čia išsiskiria nuomonės tiek parlamente, tiek tarp pačių pramonės atstovų ir aš kaip pranešėja Agri komitete manyčiau, kad e, pirmiausia reikia užsitikrinti, kad valdyboje dirbtų bent du parlamento atstovai. Taip pat reikėtų padidinti narių skaičių nuo keturių iki penkių, e, turiu omenyje e, visuomenės atstovus ir nebūtinai jie turi būti iš pramonės, taip pat tai gali būti ir NVO ar sveikatos apsaugos atstovai. Dar vienas dalykas - verification. Tadis 32e e, patvirtinimo tyrimai. Dabartinės pasiūlymas tiesiog perkelia atsakomybę ir sąnaudas nuo prašymą teikiančiojo pečių ant mokesčio mokėtojo pečių, nes nebebus galima atlikti tam tikrų papildomų patikrinimų ir vertinimų ir, kaip suprantu, jeigu jie bus norimi, tai reikės padengti sąnaudas iš sąjungos biudžeto. Taigi kas apmokės tuos papildomus tyrimus? Aš norėčiau, kad ši pastraipa būtų išbraukta, gal komisija pateiks daugiau informacijos, kaip jis vaizduoja situaciją. Tiesiog noriu išgirsti tyrimai ir jų apimtis, kas nustatys tas apimtis ir kas apmokės pačius tyrimus. Dėkui. Uh, Dėkuoju, ar dar kas norėtų pasisakyti? Jeigu ne, EFSOS direktorius ponas Ul. Ne, prašom jūs, ponė. O paskui komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. EFSOS nuomonė komisijos pasiūlymas atspindi mūsų iniciatyvą siekiant atviros EFSOS. Šią iniciatyvą mes puoselėjom nuo 2014 metų, taigi palaikome komisijos pasiūlymą. Mūsų nuomonė tai būtų didelis žingsnis didinant skaidrumą. EFSA turėtų teisę ir pareigą skelbti ne apdirbtus duomenis labai plačių formatų. Taigi tai būtų ir teisė, ir pareiga skelbti informaciją. Taip pat turėtume finansinę E, finansinius išteklius, skelbti mokslinių tyrimų duomenis per tam tikrą laiką, apie kurį dar mes pakalbėsime. Ir tokiu būdu mes tikrintume mokslinių tyrimų rezultatus ir tai leistų mokslininkams, ekspertams pasinaudoti tais pateiktais duomenimis ir atlikti savo skaičiavimus, atlikti savo skaičiavimus ir padaryti savo išvadas. Tai būtų žingsnis didesnio e, skaidrumo link. Be to, mes patys EFSOje suprastume, kiek daug mes turime atskleisti ir kiek turime skelbti. Kartais situacija būna paini, kartais mes turime laukti Europos teismo, e, kol jis nustatys skaidrumo taisyklės, Mes norėtume iš tikrųjų turėti labai aiškę teisinę bazę, e, kuri mums nurodytų, ką reikia saugot, kokią informaciją reikia saugot ir kokią reikia skelbti. Mūsų nuomonė komisijos pasiūlymas būtent tai mums ir užtikrintų ir mes žinotume, kaip elgtis su išpareiškėjų gauta informacija. Mums tai yra labai aktuolus klausimas. Kitas svarbus klausimas yra tvarumas. Pasiūlyme, komisijos pasiūlyme numatyta daugiau įtraukti valstybės narės tiek į valdymo tarybą, taip ir į ekspertų atranką. Apie praktinę šio pasiūlymo pusę būtų galima dar pakalbėti, bet valstybės narės galėtų dalyvauti nominuojant ekspertus. Jeigu tik tie ekspertai yra tinkamos kvalifikacijos, mokslinės kvalifikacijos ir yra nepriklausomi, Ir jeigu mes priemam sprendimą, kaip sudaryti e, vieni ar kiti organai, tada mums nesvarbu, kokiu būdu tie ekspertai buvo atrinkti. Mums svarbiausia surinkti geriausius nepriklausomus mokslininkus. Taigi čia būtų labai svarbus aspektas. Dar svarb, svarbus klausimas yra atlyginti toms organizacijoms valstybėse narėse, kurios siunčia savo ekspertus. Šiuo metu mes kalbam apie savanorius, kuriems EFSA neatlygina, o pasiūlyme numatytos finansinės lėšos kurios gali būti panaudotos tam, kad ekspertai iš valstybių narių atvyktų pas mus, kad tos organizacijos siūstų Europos projektų geriausius savo specialistus ir tos lėšos galėtų būti panaudojamos bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, grantų forma, kad valstybės narės ir jų mokslininkai galėtų atlikti mokslinį darbą EFSOI EFSAI. Yra vienas bet. Visa tai gali tinkamai veikti tik turint tinkamus finansinius išteklius. Mūsų juodžiausias scenarius būtų, jeigu šiam pasiūlymui būtų pritarta, o galiausiai paaiškėtų, kad jam nėra pinigų. Labai prašyčiau jūsų padėti, kad taip neatsitiktų. Jeigu pasiūlymai bus pritarta ir mes gausime, kaip numatyta komisijos pasiūlyme, finansinius išteklius, tai tada mūsų nuomonė tai bus puikus žingsnis didinant stip... skaidrumą. Ačiū. Uh, now, now, Julika, Ačiū dabar ponia Junika komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Somer už pastangas. Tikrai pripažįstame, kad e, laiko parengti pranešimo projektą buvo tikrai nedaug, vis dėlto suteikiama galimybė, numatoma galimybė dar šios kadencijos metu patvirtinti šį pasiūlymą. Kaip jau buvo daug kartų sakyta, Mm, kalbant apie komisijos pasiūlymą, na, tai yra tikslinis maisto teisės aktų pakeitimas. Rengdami šį tikslinį pakeitimą mes atlikome labai išsamų e, bendrą maisto teisės pertvarkymo darbą. Konsultavome su daugybė suinteresuotųjų asmenų. Konsultacijos vyko ilgai ir buvo sutarta, kad bendrėjų maisto teisės principai veikia gerai. Ir norėčiau įsitikinti, kad visiems būt, yra aišku, kad mes nepadarėme išvados, kad reikia iš esmės peržiūrėti ir reformuoti maisto teis, teisės aktus. Buvo priimtas sprendimas renkti tikslinį pakeitimą. Taip, atsižvelgėme ir į Europos piliečių iniciatyvą dėl glifosato, bet apskritai, manau, visiems, kas dirba bendrųjų visuomenės interesų srityje, yra aišku, kad maistas yra labai svarbi tema ir kad visuomenė tikisi vis didesnio skaidrumo, žmonės nori suprasti kaip vyksta rizikos vertinimo procesas ir mm, visuomeniai turi būti suteikta galimybė, kaip galima geriau suprasti, kaip visa tai vyksta. Taigi, kaip jau sakiau, čia remiamės REFIT iniciatyva ir Europos piliečių iniciatyva. Šio pasiūlymo tikslas yra didinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, ir taip pat galvoti apie mūsų sistemos ilgalaikį tvarumą, ypač kalbant apie Europos maisto saugos agentūrą. Mes šiuos aspektus norėjome nagrinėti ambicingai, siekiame didesnio skaidrumo ir aš noriu dar kartą akcentuoti, kad tai, kaip mes parengėme šią priemonę, kaip ji buvo numatyta, rodo aišku didesnio skaidrumo sieki. Ir mums nelabai suprantama, nelabai aišku, kodėl jūs galvojate, kad e, skaidrumo bus mažiau nei dabartinėje sistemoje. Mes tikrai to nesiekėme, nebuvo tokių ketinimų. Mūsų tikslas yra didesnis skaidrumas. Ir Tai turėtų prisidėti ir prie EMSA e, misijos legitimumo, turėtų prisidėti prie EMSA darbo. Ir <laughs> tai būtų signalas, kad EMSA ir visa sistema yra labiau atskaitinga piliečiams. O tai yra labai svarbus e, dalykas demokratinėje sistemoje. Taigi, koks yra skaidrumo kertinis asmuo, akmuo? tas kertinis akmuo yra proaktyvus visų tyrimų ir duomenų, kurie teikiami su prašymais atskleidimas. Kaip buvo pasakyta, tai yra gera priemonė, kuri tampa itin vertinga, jeigu ta informacija atskleidžiama kaip galima anksčiau rizikos vertinimo procese, nes tai suteikia galimybę visiems suinteresuotėsiams subjektams ir visuomeniai suprasti, kas e, ir vyksta rizikos vertinimo srityje. Mūsų nuomonė tas informacijos atskleidimas yra būtinas ir tai yra e, priemonė užtikrinti maksimalų skaidrumą. Mes prie šių priemonių pridėjome ir kitų papildomų priemonių, pavyzdžiui, tai yra ir viešosios konsultacijos, ir galimybė e, naudotis registru. Siekiame, kad EMSA turėtų kaip galima daugiau mokslinių įrodymų. Tai visų pirma suteiktų geriausių priemonių EMSAI ir užtikrintų vartotojų pasitikėjimą. Buvo pateiktas vienas klausimas, bet manau, kad jį reikėtų atsakyti kitame formate. Buvo klausima, kodėl komisija pasirinko vadinamosius pozityvius informacijos sąrašus. Mm, Kalbama apie informaciją, kurią pramonės sektoriaus prašymų galima būtų traktuoti kaip konfidencialią informaciją. Na, tos informacijos yra tūkstančiai puslapių. Mes e, čia vadovavomės pavyzdžių, kuris labai gerai pasiteisino vaistų srityje. Iš esmės, <clears throat> vadovaujamasi nuostata, kad jeigu kažkas sako, kad e, informacija gali būti komercinių požiūrių konfidenciali, ji tokia gali būti laikoma šioje srityje. Ir iš esmės viskas, kas dabar yra įtraukta į viešai prieinamos informacijos sąrašus, e, ten ir liks ir ta informacija ir toliau bus prieinama. Mūsų nuomonė tai yra praktiškas požiūris, kuris užtikrina, kad diskusija vyks, vyks tik dėl šių sričių. O tie, kas sakys, kad informacija turi būti laikoma konfidencialia, tai turės pagrysti tokius savo teiginius ir turės įrodyti, kad būtų, kad atskleidus tokią informaciją verslui būtų padaryta didelė žala. Noriu pasakyti, kad ne vienas iš šių pasiūlymų neigiamai nepaveiks piliečių ar kitų asmenų teisės susipažinti su dokumentais. Ta teisė ir toliau galios, atsižvelgiant į viršesnį visuomenės interesą. Taip pat e, liks nepaliestos teisės pagal Orhus konvenciją. Neketinome čia nieko keisti ir mūsų nuomonė, mūsų pasiūlymas ir neturės įtakos toms teisėms. Mes aiškiai pasakėme, kad Orhus konvencijos nuostatos lieka galioti. Taigi norėjau paaiškinti, norėjau, mm, kad gerai suprastumėte, kokie buvo mūsų ketinimai, ko siekiame pasiūlymo tekstu. Žinoma, galiausiai teks ieškoti pusiausviros. Žinome, kad e, pramonė yra sunerimusi dėl intelektinės nuosavybės teisių. Čia kalbame apie brangias investicijas. Taip pat e, pramoniai rūpi ir duomenų išimt, išimtinė duomenų, išimtinis duomenų pobūdis. Noriu patikinti visus, kad e, dabar galiojančios nusavybės, intelektinės nusavybės teisės, teisės į išimtinius duomenis mm, liks nepaliestos, mes e, tų į tas teisės nesikišame. Diskusijų metu buvo klausima, kodėl nepaaiškinta, kaip viskas vyks. Pasiūlyme yra nuostata, kad praktiniu įgyvendinimu rūpinsis EMSA. Mm, yra paaiškintos sąlygos ir pagal tas sąlygas e, visos nuostatos, apie kurias kalbėjau, bus išsaugotos praktiškai taikant teisės aktus. Asmenys, kurie norės susipažinti su tą informaciją, privalės laikytis apribojimų. Toliau paminėsiu, kad šis pasiūlymas suteikia galimybę EMSAI vertinti prašymų teikėjus iš ankstiniuose sustikimuose. Aš manau labai svarbu apsaugoti EMSA nepriklausomumą ir nešališkumą, mes nemanome, kad EMSA turėtų tapti viena iš prašymo dosie autorių ir kad turėtų mm, kištis į teikiamų tyrimų detalės. Bet žinau, kad to prašo mažos ir vidutinės įmonės. Jos nori jau tuo etapu gauti konsultacijų. Mūsų nuomonė čia labai svarbus skaidrumas. Turi būti teikiama informacija apie tai, kas su kuo buvo susitikęs ir ko, kokių konsultacijų buvo, kokios konsultacijos vyko. Toliau e, patikrinimo, patvirtinimo tyrimai. Jūs žinote, kad e, EMSA turi galimybę užsakyti tokio pobūdžio tyrimus, ši nuostata ir toliau lieka galioti. Tačiau mes vis dėlto padarėme išvadą, kad gali susiklostyti išimtinės aplinkybės, ypač kai kyla didžiulė kontroversija. Pavyzdžiui, kai reikia patikinimų, jog buvo atsižvelgta į kaip galima platesnį tyrimų ir mokslinių įrodymų spektrą. Ir čia parlamentas ir komisija turi galimybę mm, nurodyti EMSAI užsakyti papildomų tyrimų verifikavimo tikslais. Tai yra rizikos valdymo priemonė ir ji ir toliau turi likti komisijoje, kad būtų užtikrintas nuseklumas. Taip pat buvo keliamas klausimas, kaip tai bus finansuojama. Pasiūlyme sakoma, kad mm, tai būtų finansuojama iš viešųjų lėšų. bet neturėtų būti suprantama taip, kad e, visuomenė mokės už, už pramonę. Iš tikrųjų, e, tas finansavimas yra numatomas tik tais atvejais, kai atsiras tam tikrų spragų ir e, visuomenė bus suinteresuota panaikinti tas žinių spragas, užsakant papildomus tyrimus. Taip pat yra numatomas didesnis valstybių narių dalyvavimas, pasitelkiant ekspertus, čia kalbu apie sistemos tvarumą, taip pat e, pasiūlyme yra užtikrinamas EMSA generalinio direktoriaus dalyvavimas ir ponas Url jau minėjo pagrindinius kriterijus, kurie bus svarbus parenkant ekspertus. Ypač, kai siekiama užtikrinti E, nepriklausomumą ir kaip galima geresnę komisijos sudėti. Bus galima pasitelkti ekspertus, e, kurių reikės, kad būtų užtikrinama reikiama patirtis konkrečių laikotarpių. Taip pat pasigirdo raginimų užtikrinti didesnį ne tik rizikos vertinimo, bet ir rizikos valdymo proceso skaidrumą. Noriu priminti, kad komisija jau yra pateikusi atskirą pasiūlymą, kuriuo yra keičiamas komitologijos reglamentas. Ir mm, juo būtent to ir yra siekiama, mm, ypač kalbant apie apeliacinio komiteto dalyvavimą ir šis pasiūlymas dabar yra pateiktas teisėkuros institucijoms dar vienas svarbus aspektas, tai yra pranešimai apie riziką. Šiuo pasiūlymu mes sukūrėme pagrindus parengti mm, išsame pranešimo apie riziką strategiją ir prie tos strategijos prisidėtų komisija ir valstybės narės. Labai dažnai tai, kas vertinama kaip skaidrumo stoka rizikos valdyme, iš tikrųjų yra požymis, kad komunikacija nėra pakankamai efektyvi. Taigi savo pasiūlymų mes e, stengiamės didinti komunikacijos su visais subjektais efektyvumą. Biudžeto ištekliai turbūt neverta neminėti, kad e, toks didelio užmojo projektas kainuos mm, ir jam yra numatytas finansavimas. Tiesa, galutinių skaičių dar nėra, bet žinoma, mm, finansavimas bus labai svarbus. Taip, aš jau tuoj baigsiu savo pasisakymą. Norėčiau dar pakalbėti apie PEST komiteto darbą ir šį teisėkuros ir ryšį su šio teisėkuros pasiūlymu. Noriu priminti, kad mūsų komisaras daug kartų sakė, kad PEST komiteto darbo rezultatas ir šio parlamento darbo rezultatas rengiant pranešimus savo iniciatyvą dėl augalų apsaugos produktų. Į visą tą darbą bus atsižvelgiama rengiant peržiūrėtus augalų apsaugos priemonių teisės aktus. Taigi to komiteto darbas tikrai nenueis per niek, komisija nekantrai laukia mm, jo darbo rezultatų, nes į tuos rezultatus mes tikrai e, atsižvelgsime, rengdami peržiūrėtus e, teisės aktus dėl augalų apsaugos priemonių. Ir galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems kitiems. Ähm. Ačiū. Norėjau, kad komisija būtų pasisakiusi apie Orhuso konvenciją. Žino, jog klausimas keliamas, girdėjote kolegų pasisakymas, tačiau gal vėliau komisijai tai atsakys. O dabar norėčiau padėkoti už tokias įdomias pirmasias diskusijas, daug ką pasižymėjau, labai laukiu busimųjų pakeitimų. O dabar pasidžiaugsiu, kad Išaugo mano optimizmas ir viliuosi, kad darbus baigsime iki kadencijos pabaigos. Tuo tikrai dar abejojau kiek anksčiau šiandien. Labai ačiū, labai ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 11-osios, 11-osios valandos. Envi komitete balsuosime lapkričio 12. Pereiname prie kito darbo tvarkės punkto 14 biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos sustikimas COP 14. Mes čia turime pasiūlymą dėl rezoliucijos, yra daug bendra pranešėjų. Suteiksiu jiems žodį arba kolegoms, kurie atstovauja pranešėjus. Colin Lagen, pono Lins vardu. Prašom, ponė pirmininkė, ponius ir ponai kolegos, e, pasisakysiu Norbert Lins pagrindinio pranešėjo vardu. COP14 šių metų gruodį paminės 25-ąjį savo jubiliejų. Tai yra proga priminti biovairovės apsaugą visame pasaulyje. Kartu su kolegomis iš kitų frakcijų manome, kad būtina užtikrinti, kad biologinės įvairovės planas 11-20 metams būtų stipriau įgyvendinamas, taip pat reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į europinius ir globalius biovairovės tikslus. Taip pat atėjo laikas pagalvoti po, apie uh, planą po 20 metų bei ruoštis ilgalaikiam scenarijui iki 50 metų. Todėl raginame e, komisiją ir valstybės narę savo rezoliucijoje toliau aktyviai saugoti biovairovę ir rūpintis ne tik mūsų pačių biovairovės tikslais, tačiau ir globaliais e, tikslais iki 20 metų 50 dieji metai, jiems reikia ruoštis, prasidės tai netrukus Egipte. Pradžia bus e, tvarios plėtros tikslai iki 30 metų, iš čia galime daug ką perimti. Jeigu mes iš ties norime e, pasiekti 20 metų tikslų, tai turime galvoti apie e, efektyvesnius vykdymo tikslus po 20 metų, panašiai kaip Paryžiaus sustarime, reikia kalbėti apie griežtesnius tikslus ir e, e, veiksmingesnį jų įgyvendinimą. Aš e, pranešime norėčiau skirti tokius punktus iš minimų. Reikia tinkamo tarptautinio darbo pagrindo po 20 metų. Taip pat manau, kad yra reikalinga ir būtina pasiekimų rodiklius įvesti ir tokiu būdu užtikrinti bioįvairovės išsaugojimą ir sėkmingiau siekti tikslų dėl strateginio plano iki 50 metų. Tai mm, jis turi be abejo užtikrinti e, biobairovės išsaugojimą ir daryti tą griežtai, tačiau ne per griežtai. Privalu išlikti realistais ir nereikėtų eiti toliau negu susitarta Paryžiuje. Taip pat reikėtų atkreipti žemės, dėmesį į žė, teigiamą indėlį į žemės ūkio ir miškininkystės, į biovairovės išsaugojimą, žemės ūkis, miškininkystė, biovairovė glaudžiai susiję. Todėl reikia remti e, ūkius, e, kurie rūpinasi rušių išsaugojimu, sukuria atskiras e, erdvės joms gyventi. Todėl raginame konvencijos šalis siekti pereiti prie tvaraus žemės ūkio ir miškininkystės. Labai ačiū visiems kolegams už gerą bendradarbiavimą. Dėkui. Ačiū Jums. Dabar žodis ponui Balas. Ačiū pirmininkė. Biologinės įvairovės klausimas e, tampa aktualesnis mūsų piliečiams ir netgi galime sakyti, kad e, po politinės krizės, e, kuri kilo mano šalyje prieš porą dienų, e, nes atsistatydino aplinkosaugos ministras, iš tikrųjų rodo, kad e, trūksta veiksmų pasauliniu lygiu, ne tik Prancūzijoje, bet ir pasauliniu ir Europos lygiu. Nes, pavyzdžiui, paukščių skaičius sumažėjo beveik 80 procentų, taip pat labai sumažėjo ir vabzdžių. Na, Ir mes e, iš tikrųjų dabar susidurėme su tema, kuri anksčiau piliečiams mažai e, rūpėjo. Dabar situacija keičiasi ir mes, mums tenka dabar pareiga reaguoti. Ir akivaizdu, kad tos e, pastangos, kurių reikia imtis, turi būti akcentuojamos. Dabar norėčiau dar pasakyti, kad džiaugiuosi, kad e, atrodo, kad einama panašia kryptimi, ne visada yra sutariama dėl biologinės įvairovės. E, pavyzdžiui, kartais žemės ūkio atstovai nenoriai reaguoja, dabar nuomonės suartėjo ir mes dabar turime manau, kad yra vadovaujamasi gerų požiūrių į biologinį įvairovę, vadovaujamasi daugia disciplininių požiūrių ir tai yra teigiamas dalykas. Baigdamas vis dėlto noriu paminėti vieną stulbinantį elementą. E, šalių konferencija yra gera priemonė, tačiau ji nėra pakankama. Matome, kad šalių konferencijoje e, keliami tikslai, kurie yra pavėluoti. Taigi, E, reikėtų sunerimti dėl to, kad po to, kai buvo sutarta dėl tikslų, nebuvo atliktas vertinimas, e, kas yra pasiekta. Manau, kad labai svarbu, kad e, būtų nustatyti rodikliai, pagal kurios galėtume atlikti vertinimus ir atitinkamai formuoti savo e, politiką. Neturi būti kuriamos tokios struktūros, kurių nebus įmanoma įvertinti ir nebus įmanoma išsiaiškinti, ar mūsų veiksmai buvo veiksmingi. Taigi noriu pasiūsti tokį signalą. Labai svarbu, kad pasaulinė sistema yra supaprastinama ir kad einama tinkama kryptimi. Ačiū. Dėkui dabar žodis e, ponė Višnievska. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai. Biovairovės išsaugojimas tiek Europoje, tiek visame pasaulyje turėtų būti prioritetas. Ir sakyčiau, absoliutus prioritetas, bent jau Lenkijoje taip yra. 15 metais įgyvendinant konvenciją buvo sukurta speciali programa biovairovės išsaugojimui ir tvarumo užtikrinimui. Kartu buvo patvirtintas išsamus veiksmų planas 15-20 metams. Naujasis teisinis pagrindas po 20 metų dėl bairovės išsaugojimo turėtų būti ambicingas. Sakyčiau, tai savaime suprantama. Parengiamasis procesas turėtų įtraukti visus suinteresuotusius e, asmenis, suinteresuotusias pusės, asociacijas, verslą, visus kitus pati procedūra turėtų būti grindžiama moksliniais duomenimis ir reikia sulaukti būsimojo globalaus situacijos vertinimo, o visa tai turi padėti pasiekti konvencijos tikslų. Labai svarbu, kad naujosios strategijos už biovairovės išsaugojimą tikslai būtų pagristi išmatuojamais rodikliais. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad naujieji tikslai būtų pagristi e, tvarios plėtros tikslais ir jie turėtų sukurti pridėtinės vertės įgyvendinant pačią konvenciją. Dėl nacionalinio lygmens ir e, biovairovės išsaugojimo tai reikėtų įtraukti šios tikslus į energetiką, kalnakasybą, gamybą, perdirbamosios pramonės darbo pagrindą. Kartu reikėtų glaudesnio ryšio tarp biovairovės ir kovos su klimato kaita, sakyčiau, tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Susidurime su klimato kaita, ir jie kelia didžiulį pavojų biologiniai įvairoviai. Tuo pat metu konvencija gali padėti sėkmingai kovoti su klimato kaita. Dėkui. Ačiū Jums. Dabar ponia Hazenkamp, prašom. Ačiū ponia pirmininkė. Labai svarbi tema bioįvairovė mažėja visame pasaulyje ir labai stipriai. Priežastis, kodėl taip vyksta, yra mūsų alkis dėl ūkio augimo. Viskas turi pasitraukti, jeigu netarnauja ūkio augimui, gerovės didinimui ir kenčia biologinė vairovė gyvūnai. O labiausiai bioįvairovė keičia dėl galvijų ir kitų naminių gyvūnų auginimo reiškinys matomas ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Mūsų naminių gyvūnų auginimas kenkia, kenkia tas ir pietų Amerikoje, kenkia ir vandenynams, nes žvėjojama per daug, kad būtų paruošiami e, para, pašarai, pusę mūsų vandens išteklių sunaudoja gyvulininkystė iškertami miškai, mažėja vandens išteklių, o kur dar išsiski kenksmingų dujų emisijos ir kiti neigiami reiškiniai. Taigi viliuosi, kad komisija pateiks labai ambicingą veiksmų planą už biovairovę, nepamirš ir gyvulininkystės vaidmens bei kartu pas, bus nustatyti labai griežti ir pasiekiami tikslai. Dėkui. Labai ačiū Jums. Daugiau kalbėtojų sąraše pavardžių nebėra. Ar norėtų dar kažkas pasisakyti? Tai jeigu ne, komisijai suteiksiu žodį. Pone Ledu, prašom. Much, Dėkui, ponė pirmininkė. Komisijos vardu dėkuoju parlamentui už tikrai gerą rezoliucijos projektą, e, padedama mums pasirenkti COP14 šalių konferencijai, daug pritarėme rezoliucijoje išsakytų minčių. Pirmiausia, iš tiesų labai esame susirūpinę, kad tikslų konvencijos siekiame ne taip, kaip norėtųsi, o neigiami reiškiniai e, dėl biovairovės mažėjimo stebimi vis plačiau visame pasaulyje, todėl COP14 e, turės e, būti patvirtintas parengiamasis procesas dėl programos po 20 metų. E, toje programoje reikėtų stiprinti įsipareigojimus ir užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinami. Puikiai žinote, kad šiuo metu rengiamos tarybos išvados dėl pasirengimo COP15 Tačiau kadangi reikalauja CBD proces, procedūra, tai mes kartu su valstybėmis narėmis CBD sekretoriatui praėjusią savaitę nusintėme mintis, apie ką reikėtų padiskutuoti per COP14. Tuose pastabose pažymėjome, kad reikia plataus užmojo, tačiau realistiško ir kartu konkrečių išmatuojamų tikslų bei sustiprinti kelią link esamų tikslų, siūlome ir papildomus mechanizmus dėl sėkmingesnio įgyvendinimo. Pavyzdžiui, savanoriški įsipareigojimai dėl kovos už bio įvairovės išsaugomą jos galėtų teikti valstybės ar konvencijos šalis, kitos interesuotosios pusės. Procesas turi būti įtraukiantis, skaidrus ir reikia užtikrinti atsakomybės prisėmimą už procedūras. Toks būtų mūsų indėlis Mes panašias mintis matome ir rezoliucijos projekte ir aišku ateityje vilėmės parlamento paramos. Dėkui labai. Ačiū už diskusijas. Pakeitimus galima teikti iki penktosios rugsėjo ir balsavimas numatytas spalio 10-11 komitete. Dabar galime judėti į priekį proposal for a regulation and for a decision of the European Parliament and the Council establishing a horizon. Taigi mūsų kitas punktas tai yra diskusijos dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Europos horizontas ir su ją susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių. E, šį punktą aptarsime kartu su 20-uoju punktu. Turime čia nuomonių projektų ir pradėsime nuo pirmojo referento pono Bušoj. Dėkoju, ponia pirmininkė, kolego. Tai bus 9-oji ES e, tyrimų programa ir čia bus e, biudžetas gerokai didesnis negu E, prieš tai buvusioje programoje ir už tai turime padėkoti e, komisijai. Esame išmokę tam tikrų pamokų iš praeitų programų ir Europos horizontas stiprins mokslinį Europos pagrindą, skatins konkurencingumą ir padės Europai užimti lyderio poziciją sprendžiant e, mūsų iššūkius, tokius kaip e, pasaulinis atšilimas, ekonominės problemas ir taip toliau. Europos horizontas susijęs su gerų mokslinių tyrimų tikslu, kokybiškų tyrimų tikslu. Ir dabar jau matome nemažai, re, nemažai e, pranešimų apie mokslinius rezultatus. Tačiau vis dar yra šiokių tokių e, problemų. Dabartinės e, mokslinio tyrimų programos yra sukurtos pagal labai sudėtingą struktūrą ir tai trukdo greitai plėtotis inovacijoms ES. Tai, kad e, ši programa yra testinė, prisidės prie jos sėkmės ir kaip ponia pirmininkė jau sakė, kadangi tai yra bendroji diskusija, aš pakomentuosiu tiek 19, tiek 20 e, punktą. Čia svarbus visi trys ramšiai ir visi šie komponentai, kurie taip pat numato tam, tikrus, e, tam tikras institucijas, tam tikrus e, Mm, tyrimų centrus, kurie dalyvauja programoje. Kitas dalykas, kuris numatytas, tai yra finansavimas grantų programa. Taip pat naujoji programa pašalina tas spragas, kurios buvo nustatytos prieš tai buvusioje programoje, atlikus įvertinimą. Programoje numatyta tam tikrų naujovių, kurios nukreiptos į mokslinių programų stiprinimą. Yra pristatyta naujoji misijų programa. Kalbant apie programos struktūrą, bus numatytas e, grupių skaičių sumažinimas palyginus su Horizontas 2020 programa. Padidintas finansavimas veikatos grupiai, bet vis dar nėra iki galo atsižvelgiama e, į tai, kad e, gyventojai, jų gyventojai sensta, apie tai, kad yra, į tai, kad yra kitų problemų ir aš dviejų grupių e, finansavimo santyki peržiūrėčiau. Aš siūlau pas, pakeitimą 23 ir 24 kur kalbama apie biudžeto paskirstimą tarp komponentų. Reikia laikytis tokio pat proporcionalumo principo, kokio buvo laikomasi ankstesnėje programoje. Reikia žiūrėti į visuomenės iššūkius ir į tai, koks bus poveikis visuomeniai. O kita finansavimo dalis turėtų vadovautis pramonės interesais. Turiu keletą pasiūlymų dėl misijų, kurios atlieptų mokslinės ir verslo visuomenės interesus. Vienas e, pagrindinių problemų, su kuria susiduria daugelis Europos piliečių, yra vėžys. Man, manau, kad e, šią temą turėtume prioritizuoti planuojant mokslinius tyrimus. Vėžys yra e, viena labiausiai paplytusių mirties priežasčių vaikų tarpe. Ir dabar e, inovacijos šioje srityje yra gana fragmentuotos ir e, atskiros e, misijos negali pasiekti gerų rezultatų, todėl aš siūlau septintą pasiūlymą sprendime. Pirmoji misija būtų toje srityje, kur yra didelis mirtingumo, dideli mirtingumo rodikliai. Ir būtų tos misijos tikslas sustabdyti vaikų vėžį iki 2030 metų. 3 iš 5, 3 iš 5 grupių apima mm, antrajam ramščiui aktualų finansavimą, o kitos grupės ir ramščiai tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su endis veikla, kuri dabar e, netitinka piliečių lūkesčių dėl to, kalbėdamas apie biudžetą, siūlo pakeitimus 13 ir 14, kad biudžetas būtų išlaikytas bent jau prieš tai buvusios programos lygių. Taigi čia kalbam apie 9 ir 70 procento, o ne 8 ir 18 procento e, finansavimo dalį. Kitas klausimas tai yra technologijų naudojimas E, sveikatą, tokias technologijas reikėtų pervesti į, į technologijų e, grupę. Na ir 25 e, punktas, turiu nemažai pasiūlymų. 38, 39, 40, 41, 42, 46 iki 51 pakeitimo. Čia yra žalių sprendimų inovacijos ir taip pat tyrimai mažiau kenksmingų pesticidų ir e, kiti labai svarb, kitos svarbios užduotis. Ačiū už jūsų dėmesį, lauksiu pasiūlymų iš kitų kolegų ir šešėlinių pranešėjų. Tikiuosi mūsų bendro darbo, tobulinant komisijos pasiūlymą, kuris mano nuomonė yra geras, bet galėtų būti dar geresnis. Ačiū. Ačiū dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams arba jų pavaduotojams. E, Pone Kabazon. Dėkoju. Aš pavaduoju kolegą Timo, kuris dabar negali čia dalyvauti. E, dėkoju prieš tai kalbėjusiam kolegai už pastabas, mes galime daug kam pritarti. yra labai svarbu atsižvelgti į kolegų nuomonę ir dirbti drauge, siekiant patobulinti komisijos pasiūlymą. Tyrimų programos leis mums būti konkurencingesniais, pasiekti geresnių in rezultatų inovacijų srityje ir atliepti visuomenės poreikius. Todėl yra svarbu aiškiai apibriežti, kas turi būti padaryta ir nurodyti finansavimo šaltinius ir santykiai. Komisija būtent tą ir turi padaryti. Jeigu norime pasiekti tikslų, tam reikia pinigų. Ir taip, um, projektas gali būti labai geras, bet tik tai ketvirtis visų paraiškų gali būti e, finansuojama. E, mums reikia daugiau lėšų, 20 milijonų eurų nėra pakankamas, pakankama suma kalbama apie e, svarbius pokyčius tam tikrose ramšiuose. E, nuostatos yra nepakankamai išsamios ir tam tikrais atvejais jos yra per sudėtingos ir yra per sudėtinga nuostatų struktūra, e, kalbant apie praaiškų pateikimo procedūrą, tai irgi yra labai sudėtinga. yra numatytas tam tikras lėšų paskirstimas pagal programas ir reikėtų tai peržiūrėti. Pritariu pranešėjų, kad yra socialiniai iššūkiai, e, iššūkiai, su, kuria, su kuriais susiduria pramonė ir tokia sistema, kuri dabar yra numatyta, gali būti e, neiški. Kaip sakiau, turime reaguoti į socialinius iššūkius ir mums reikia daugiau lėšų inovacijoms. Matome nemažai spragų, mes nepasiekėme tų tikslų, kuriuos turėtume pasiekti. Uh, Norime taip pat gauti paramos ir iš pramonės. Investicijų programa taip pat turi būti labiau prieinama smulkiam ir vidutiniam verslui. Šiuo metu yra toks pavojus, kad e, ta programa, į tą pro, programą bus mažiau atsižvelgiama, o mums reikia kaip tik užtikrinti inovacijos visose e, verslo lygiuose. turime siekti aukštų rezultatų ir visi, kas dalyvauja programoje, turi turėti galimybę tų rezultatų siekti. Turime projektų, kurie yra geri ir juos, jų patirtį reikia skleisti Europos mastu tam, kad visi galėtų dalyvauti. Ir taip pat turime užtikrinti gerą investicijų gražą, turime užtikrinti, kad ta nauda būtų uh, sąžiningai paskirstyta visoje Europoje ir regionuose. Negalime susikoncentruoti tik tai tam tikrose centruose ir pamiršti apie visus kitus regionus. Turime dirbti drauge, siekdami gerinti mūsų standartus. Turime tam, tikras, e, tam tikrus centrus, pavyzdžiui, sveikatos tyrimų centrus ir taip toliau. Envi mes dirbame sveikatos apsaugos rytyje ir inovacijų srityje, tačiau šioje programoje sveikatai e, numatyta nemaž, nepakankamai lėšų, reikia daugiau lėšų numatyti vėžio programai, turime finansuoti tokius klausimus kaip neligybė sveikatos apsaugos sistemoje, tai turi būti integruotos programos e, dalis. Ir kaip buvo minėta, kova su vaikų vėžiu, mikrobiologinis atsparumas, visos šios temos reikalauja papildomų tyrimų. Taip pat aplinkosaugos klausimai, žemės ūkio finansavimo klausimai, būtinybė atrasti efektyvesnių metodų žemės ūkė. Čia tikrai neturi būti sumažintos e, investicijos. Visose šitose srityse reikia kurti E, tvarios veiklos metodologijos, o tai reikalauja papildomo finansavimo. E, nemažai kalbama apie technologijas, e, bet kita vertus turime išnaudoti ir žmogiškai potencialą. Ypač kai kalbam apie socialinius iššūkius, labai didelė problema šiuo metu yra migracija ir mes turime užtikrinti, kad mokslininkai padėtų mums spręsti šį klausimą. Yra nemat tai nemažai ekonomikos, socialinių ir aplinkosauginių klausimų, kuriuos turime spręsti. Turime įvertinti visų šių iniciatyvų poveikį ir mokslas gali atsakyti į daug klausimų, su kuriais susiduria visuomenė. Žinoma, reikia siekti, kad e, visuomenė nebūtų dar labiau suskaldyta, negu kad yra dabar. Ir mokslas turi tarnauti visų piliečių naudai. Turėjome tam tikrų poveikio studijų ir matome, kad jų reikia dar daugiau tam, kad galėtume suprasti, kaip efektyviau traukti moteris į projektų vykdymą, į tyrimų vykdymą. Taigi programa yra gera, bet ją galima dar tobulinti. E, noriu padėkoti kolegai už atliktą darbą, buvo generuojama nemažai idėjų, kaip dar galima patobulinti programą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Matijus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Malonu vėl grįžti į šį komitetą. Visų pirma, e, galiu pasakyti, kad sveikiname šio pasiūlymo dvasę ir pritarėme e, iniciatyvai. Žinoma, mes įvertinsime pasiūlymą, pažiūrėsim, ar įmanoma pasiekti puikių mokslinių rezultatų, ar viskas bus skaidru ir ar projekto e, vertė atitiks skirtą finansavimą. Žinoma, nenorime dubliuoti nacionalinių prioritetų, o turėtume kalbėti apie tas rytis, kur darbas tarptautiniu mastu gali būti naudingesnis negu darbas nacionaliniu ar regioniniu mastu. Taigi, inovacijų taryba turės generuoti papildomą vertę Europos mastu, kad tai užpildytų e, tas spragas, kurios yra dabar, kad kiek įmanoma būtų įtraukta pramonė e, visais lygiais, kalbu tiek apie didelius koncernus, tiek apie smulkų ir vidutinį verslą. E, atstovaudamas Junktinę karalystę, aš suprantu, kad kol prasidės kita daugiametė finansinė programa, e, Junktinė karalystė ko gero bus išstojusi iš ES. Žinoma, viskas, kas susijęs su e, Brexit yra labai neaišku, niekas nežino, kada tas procesas pasibaigs. Yra nemažai žmonių Junktinėje karalystėje, kurie tikrai nori dalyvauti horizonto programoje ir jeigu tai neįmanoma, tai tada galbūt reikės galvoti apie e, tarp, tarptautinį e, mokslinį bendradarbiavimą, kuris buvo iki e, Junktiniai karalystiai būnant Europos Sąjungoje. Kitas svarbus aspektas tai yra investicijų instrumentai turime e, siekti e, geriausių rezultatų ir jų nauda turi būti jaučiama visų Europos piliečių. Ačiū pirmininkė. Dėkui, madam Vyz. Ačiū pirmininkė. Noriu prisidėti prie pono Buiso ir prie visų kitų, kurie dirbo. Pritariu komisijos pasiūlymams. Iš tikrųjų, mūsų prioritetas yra užtikrinti e, tų programų testinumą, tai yra Horizontas 2020 ir jos ir kitos naujos programos. Akivaizdu, kad mokslininkams svarbu išsaugoti projektų atrankos kriterijus ir finansavimo kriterijus ir taip pat išsaugoti visus rezultatus, kurie rodė Horizontas 2020 programos sėkmę. Tikiuosi, kad e, na, turbūt daug, bus daugiau kokybiškų projektų, nei galėsime finansuoti. Uh, Manau, kad reikėtų vis dėlto tam tikrų pakeitimų, reikia mažinti administracinę naštą, apie tai kalba visi mokslininkai. Reikia taikyti supaprastintas procedūras, taip pat reikia užtikrinti kaip galima geresnį savaikumą su kitomis ES programomis, kad būtų užtikrintas didesnis efektyvumas, nes Europa vis dėlto turėtų finansuoti tik didelio poveikio projektus. Taip pat turi būti užtikrinama plati rezultatų sklaida. Ir tai turi būti iš, kar, iš anksto numatyta sutartise, kurios pasirašomos su mokslininkais. Taip pat turi būti akcentuojamas gautų rezultatų panaudojimas. Mm, manau, kad reikia išsaugoti dabartinę logiką ir eiti dar toliau, tai yra e, skatinti komercinį rezultatų pritaikymą e, kad būtų reaguojama į konkrečius ir netidėliojitinus iššūkius, su kuriais dabar susiduria mūsų visuomenė. Na, visų pirma, aš čia dabar galvoju apie tai, ką minėjo ir ponas Busoj, tai yra e, sveikatos klausimai ir tvarus vystimasis Ir mm, pranešėjas e, šią temą yra pasiūlęs nemažai pakeitimų. Mm, Pone Kabeson taip pat minėjo e, biudžetą, tai yra šiek tiek mažiau nei 100 e, milijardų eurų, bet daugiau nei ankstesnį, 20 milijardų daugiau nei buvo skirta ankstesniai programai. Na, vis dėlto Mes e, norėjome didesnio biudžeto, parlamentas norėjo 120 milijardų ir apie tai mes ir kalbėsime savo pakeitimuose. Ir dar baigdama turiu vieną klausimą, noriu paprašyti, kad pranešėjas patikslintų, tai yra techninis dalykas. Na, yra kalbama apie E, tam tikrų lėšų perkelimą iš sveikatos skyrio į skaitmeninį skyrių. Ar nemanote, kad vis dėlto e, čia reikėtų kalbėti apie platesnę technologijų sritį, bet tai yra tik niuansas. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Jeigu ne, tada ponas Matė iš komisijos. Ačiū. Pirmininkė, ačiū visiems parlamento nariams, kurie pasisakė. Dėkoju už e, jūsų išsakytą paramą programai Horizontas, Horizon Europe. Na, vyko, įvyko naudingos diskusijos, manau, kad jos padėjo mums išsiaiškinti keletą dalykų. Dabar norėčiau trumpai paaiškinti, kaip mes vertiname kai kurios e, pasiūlytus pakeitimus. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio dalykų, vėliau perėsiu prie konkrečių dalykų, konkrečių skirsnių ir straipsnių. Na, visų pirma, visi bendro pobūdžio pakeitimai, kuriuose kalbama apie deleguotusius aktus, biudžetą ir taip toliau žinome, kaip jie yra nagrinėjami, žinome, kad jie yra galutinio diskusijų paketo dalis. Mes žinome, dėl kokių priežasčių jūs pasisakote už didesnį biudžetą, tačiau akivaizdu, kad tai bus sprendžiama jau galutinėme institucijų diskusijų etape. Dėl to aš dabar susilaikysiu nuo komentarų šiuo klausimu. Mm, kai kuriems pakeitimams reikia labiau techninio pobūdžio diskusijų, kaip tik tokias diskusijas esame numatę šiandien po pietų. Bet to atkreipiame dėmesį, kad kai, kurio, kai kurie pakeitimai kartojasi, teikiama keletas pakeitimų dėl to paties klausimo. Na, tvarumas, mes žinoma, pritartume tam, kad tvarumą reikėtų akcentuoti, bet siūlome to nekartoti daug kartų. Mm, taip pat kai kurie pakeit, pakeitimai yra per daug preskriptyvūs ir per daug detalūs. Nemažai dalykų būtų galima perkelti į kitą strateginio planavimo procesą, kuris yra numatytas vėlesniam laikui. Žinoma, yra ir puikių idėjų ir pareiškimų pakeitimuose, tačiau kai kurie pakeitimai peržengia programos ribas ir programos galimybes. Suprantame jūsų ketinimus, manau, kad tokiems pareiškimams tinkamesnė vieta būtų preambulė, o ne konkretų straipsniai. Taip pat yra pateikiami ir tam tikri vertybiniai vertinimai, kai kuriais atvejais jie yra gana negatyvūs, o to reikėtų vengti. Aš čia kalbu apie maisto politiką, sveikatos politiką. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie programą na, ir ankstesnę programą. Mes džiaugiamės, kad yra akcentuojamas tvarus vystimasis, tam visiškai pritarėme. Metų pabaigoje komisija pateiks savo apmąstymų dokumentą, jį pristatys ponas Timermans. Toliau atvira prieiga. Dėl to yra pasiūlyta keletas pakeitimų. Mes siūlome per daug nesusiaurinti atviros prieigos apibriešties, nes čia kalbame apie algoritmus, ir programinės įrangos protokolus, ne tik skelbimą. Čia mes turime rekomendacijų ir norime išlikti nuseklus. Dar toliau kalbant apie konstatuojamasias dalis. Džiaugiamės, kad yra akcentuojama būtinybė atsižvelgti į visuomenės poreikius ir suinteresuotųjų subjektų nuomonę. Tai yra vienas esminių mm, elementų rengiant Horizon Europe programą. Toliau septintas straipsnis ir vienuoliktas pakeitimas, ten kalbama apie naujoves Horizon Europe programoje, bet kol kas yra tik toks žvalgomasis etapas, yra pasiūlyta nemažai gerų minčių, bet mes turėtume e, iš, panagrinėti sritis, kur galėtų vykti tokios misijos. Žinoma, reikės nusistatyti prioritetus. Jie bus nustatomi šiek tiek vėliau, kai vyks diskusijos su suinteresuotais į subjektais. Žinoma, tarp jų bus ir Europos parlamentas ir valstybės narės. Toliau intelektinės nuosavybės teisų klausimai yra keletas pakeitimų - 17, 18, 19. Ir iš tikrųjų mm, Europos horizontas programoje mm, yra daugiau galimybių nei Horizontas 2020 programų. Taip galima bus sudaryti sutarimus prieš siekiant rezultatų. Toliau pažanga. Mes mm, esame nusiteikę lankščiai, galime nustatyti tam tikras sąlygas susijusiems subjektams. E, toliau terminai. Čia taip pat reikia lankstumo, bet reikėtų ir tam tikros pagrindinės linijos, pagrindinės pozicijos, kad darbai būtų atlikti laiku. Aš sakiau, kad yra tam tikrų neigiamų vertinimų. Pavyzdžiui, 24 pakeitime e, yra minimi tam tikri dalykai, kurie e, lik įrodytų, kad e, dabar taikomi gydimo metodai ne visada yra tinkami, veiksmingi ir saugus dar vienas svarbus dalykas, kurį akcentavo ponė Rys. Mums tai kelia šiokį tokį susirūpinimą. Tai yra skaitmeninių klausimų gražinimas į trečią bloką. Tai yra skaitminės priemonės skirtos sveikatai ir priežiūrai. Mūsų nuomonė, trečiasis klasteris tai yra pramonė ir skaitmenis technologijos, ir kitas klasteris, kuriame kalbama apie sveikatą, papildo vienas kitą. Trečiame klasteryje kalbama apie technologijų, platformų, bendro, bendros paskirties platformų kūrimą. Labai svarbu, kad kiekviename iš atitinkamų klasterių liktų tam tikri elementai, nes kalbame apie technologijų ir platformų taikymą, būtinybę jas pritaikyti, optimizuoti jų naudojimą. Ir tai yra su konkrečia sritimi susijus, susiję specifiniai dalykai. Taigi siūlome palikti tai, ką jūs minite pirmame klasteryje. Toliau partnerystės, 28 pakeitimas. Labai svarbu stiprinti partnerystės ir dalyvių indėlį daugiau prisidedant e, finansiškai, nes na, indėlis natūra yra toks tradicinis dalykas, manau, kad čia labiau kalb... reikėtų kalbėti apie finansinį indėlį ir strateginį dalyvavimą. Toliau dabar peršoksiu prie kitų techninių dalykų. Kai kur per daug leidžiamas į techninės detalės, pavyzdžiui, aštuntas pakeitimas, ten kalbam apie jūrų klausimus. Mes siūlytume šios dalykus aptarti techninėje diskusijoje ir galbūt perkelti juos į strateginio planavimo etapą. Džiaugiamės devintuoju pakeitimu, kur daroma nuoroda į žiedinę ekonomiką, tai yra plat, platesnio pobūdžio. Um, Nuoroda 14 punktas kalbama apie piliečius ir investicijas. Iš tikrųjų yra nemažai nuostatų, ypač dėl e, rezultatų panaudojimo ir sklaidos. Ten, manau, kad tų nuostatų pakanka. 35 ir 36 punktai Toliau 18 pakeitimas, ten konkrečiai įvardytas viežys. Mes žinome, kokia tai yra svarbi problema visuomeniai, tačiau šios vienos lygos išskirimas gali būti neigiamas dalykas, nes mes dažniausiai e, vartojame neužkrečiamųjų lygų terminą, į tai patenka ir vėžys, tai taip pat yra ir viena iš retųjų lygų, taigi siūlytume bendresnio pobūdžio formuluotę toje vietoje. Toliau 23 pakeitimas, ten daroma aiškiai nuoroda į pasaulio sveikatos organizaciją. Teisėkuros požiūrių nėra gerai minėti organizacijas, kurių mes negalime kontroliuoti. Jeigu PSO pakeistų sąrašą, tai mes nebegalėtume nieko imtis, taptume lik ir įkaitais. Todėl siūlau tokių nuorodų vengti. Ir dar baigdamas paminėsiu tokį specifinį dalyką. 48 pakeitimas ten minimi Arkties tyrimai. Mm, tai turėtų būti, apie tai turėtų būti kalbama ketvirtame klasteryje. Taip, žinome, kad Arkti ištikusi krizė, bet tai susijęs su klimato kaita. Ir manau, kad geriau tai minėti būtent tame kontekste. Taigi pranešėjas ir kiti parlamento nariai iškėlė nemažai gerų idėjų. Aš manau, kad mums pavyks parengti net dar geresnę programą ir dabar lauksime tolesnių diskusijų. Ačiū. You, Ačiū dabar žodis vėl mūsų pranešėjai, ponė Busoj. Dėkui, trumpai, ačiū visiems pasisakiusiems kolegoms, ačiū komisijos atstovui. Dar kartą dėkoju poniai Kabezon už jos teigiamas mintis, už tą pasiūlymą, kurį pateikė. O kol sulauksiu pakeitimų, norėčiau tiesiog patvirtinti, kad tinkami finansuoti projektai pagal horizontą e, yra pakankamai, jų yra pakankamai nedaug. Tuo pat metu sutinku, kad tikrai nereikia dubliuoti nacionalinių prioritetų, o dėl jungtinės karalystės mums čia reikia tiesiog sulaukti sprendimo liks karalystė programoje ar ne. Nes e, kol kas tik es valstybė narės ir jų organizacijos gali e, dalyvauti programoje, gauti e, finansavimą. Dabar poniai e, Bolan atsakysiu, taip reikia žiūrėti, kaip su tuo finansavimu bus, kaip išspręsime sudėtingas administracinės problemas, nes biurokratija yra barjeras Jūs paminėjote ir biudžetą, o aš siūliau technologijas ir skaitmeninius sprendimus perkelti prie sveikatos apsaugos klasterio, nes tai padidintų bendrą sveikatos apsaugai skiriamą biudžetą. Visi sutinka, kad nėra vis dėlto tai pakankama suma. Aš turiu du pasiūlymus. Pirmiausia, galima padidinti klasterio biudžetą, didinti visos programos biudžetą. Tai sudėtinga, tai ne tik mūsų prerogatyva reikės diskutuoti su komisija, nes tas padidėjimas nusimato nemažas. Jeigu nepavyktų to padaryti, alternatyva būtų skirti didesnę dalį sveikatos apsaugos projektams – ir būtent perkelti finansavimą skaitmeniniams sveikatos apsaugos projektams, ypač jeigu tie projektai yra susiję iš, su sveikatos apsauga, tačiau techniškai priklauso kitam klasteriui. O reaguojant į komisijos pasisakymą, dar kartą dėkuoju už visą tą patiktą techninę informaciją. Šiandien vyks techninis susitikimas, mes aišku toliau bendradarbiausime, bus tiek susitikimų, kiek reikės. Pasižymėjau tam tikras jūsų pastabas, labai taiklios, tikra tiesa, kai kurie pakeitimai pernelyg smulkmeniški, gal PSO nebūtų ta organizacija, kurią minėtumėme teisėkros te tekste. Aš Norėčiau turėti aiškę nuorodą į vėžį ir ypač į vaikų vėžį. Tai galėtų būti mūsų pirmasis bandymas. Aš suprantu, kad tekstą reikia surašyti, galime tą daryti neprivalomai, reikia konsultuoti su suinteresuotomis pusėmis. Tuo pat metu negalima pernelik smulkmeniškai viską teisėkros tekste surašyti, bet atskiri prioritetai aptartini ir gali būti patvirtinti EP po to diskusijos valstybės, su valstybėmis narėmis ir mūsų prioritetai gali tapti signalu e, valstybėms narėms. Dėkui. Ačiū, dėkui ponė Bušoj už pasisakymą, už įdomias diskusijas. Pakeitimų lauksime iki rugsėjo 5-osios. Envi komitete balsuosime spalio 10.11. Dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Diskutuosime apie visapusišką Europos pramonės politiką dirbtinio intelekto ir robotikos srityje. Diskutuosime nuomonės, apie nuomonės projektą. Mūsų pranešėjas yra ponas Piecha. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. visapusišką Europos pramonės politiką. Toks yra dokumento pavadinimas. Tačiau, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, DI, tai negalima pamiršti sveikatos apsaugos. DI reiškia tikrą revoliuciją įvairiose pramonės sritise ir, aišku, gali nulemti didžiulius etinius pokyčius. Poveikį pajus ne tik Europa, bet ir visas pasaulius. Jau šiandien žinome, kad Europa turi teisiškai pasiruošti, reikia dokumentų, kurie apibrieštų galimus sprendimus, kaip taikyti DI medicinos technologijose, sveikatos apsaugos srityje, sveikatos apsaugos programuose arba net kuriant naujus vaistus ir panašiai robotika ir e, DI naudojama, pavyzdžiui, didelio tikslumo chirurginės operacijas atliekant. Aišku, mes čia kalbame apie naujus horizontus e, ir naujus iššūkis. O didžiausias iššūkis mūsų senėjančiai visuomeniai yra globa. Būtent neįgaliųjų globa, taip pat garbaus amžiaus sąlygotos neįgalumas. Taigi tiek robotika, tiek DI yra aktualūs ir iš etinės pusės. Bandome e, suvokti, kaip reglamentuoti savarankiškai veikiantį robotą, kuris pavyzdžiui užsiema neįgalaus globą neįgalus asmens globa. Anksčiau buvo gydytojas pacientas, o dabar atsiranda ir robotas. Aš nežinau, ar robotai pasižymės empatiją, kažkokiu suvokimu, ar to nebus. Beje, ir pacientų laukia tikrai didžiuliai iššūkiai. Atitinkamai suvokiame, reikia imtis veiksmų. O tas veiksmas būtų paprašyti komisijos parengti planą ateičiai. Ir reikėtų įvardinti visus klausimus susijusius su DI e, vystimosi procesais. Labai spartus, savarankiškai važiuojantis automobiliai jau yra rengiami netgi mm, visuomeniai skirti tam tikri informaciniai pranešimai ir juos parengė dirbtinis intelektas. Taigi, tai, kas vyksta, reikia ateidžiai stebėti. Robotikos ir DI vystimosi dinamika neišvengiamai pakeis ir mūsų teisinę situaciją sąjungoje. Visiškai neseniai patvirtinome reglamentą dėl medicinos prietaisų. Medicinoje bus panaudojami robotai. Arba, pavyzdžiui, robotas, kuris pavaduoja seselę. Tai jis kas? Medicinos prietaisas ar kažkas daugiau? O juk mes patvirtinome ką tik tam tikrus reglamentus ir būkštauju, kad jie jau pasenę galvojant apie mūsų laukiančias problemas. Akivaizdu, reikia suburti ekspertų grupės, reikia paskatinti tam tikrų veiksmų imtis, o visą procesą mes turime e, kontroliuoti, suderinti suinteresuotojų pusių interesus. Nekalbu tik apie inžinierius ar biomedicinos ekspertus, aš kalbu apie mūsų piliečius. Būtina parengti ir tam tikrą finansinį pagrindą. Kitaip sakant, medicinai skirtos programos negali būti organizuojamos chaotiškai. O kur dar teisinės problemos? Akivaizdu, jeigu sekate e, žiniasklaidą, kad Padaro gydytojai klaidų, tačiau jeigu robotas padarys klaidą, kas prisims atsakomybę už tas klaidas? Būtent su tokiais iššūkiais yra, yra susidurėma, aišku, mūsų diskusijos dokumentas tiesiog pirmasis indėlis, tarsi signalas komisijai, apie ką reikėtų galvoti, rengiant tą visapusišką planą. Dar pasakysiu, kad įsivėlė vertimo klaida antrojoje dalyje Norėčiau e, paaiškinti, kad klaidą ištaisysime ir kaip pranešėjas tuo pasirūpinsiu. Dėkui. Dabar šešėliniai pranešėjai ponas Mikolašė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausiai, ačiū poniai Piecha už tikrai gerą nuomonę šią temą temos svarba auga eksponentiškai. Akivaizdu, kad mums reikia temą išnagrinėti išsamei, tuo pat metu ir, per, ir kuo greičiau. Reikia įvertinti, kaip traktuoti tas daigristas technologijas, su kuriomis susidurime kasdienybėje. Mums reikia užtikrinti gerą valdymą pagal tinkamą teisinį pagrindą tą padaryti bendradarbiaujant su piliečiais ir visomis suinteresuotomis pusėmis. E, puikiai prisimenu tyriamąjį vizitą viename Belgijos mieste, ligoninėje, Alste. Lankėmės kartu su kolegomis, apsilankę ligoninę, negalėjome nesižavėti tobulomus technologijomis. Davinčiai robotas atliko operaciją. Viską prižiūrėjo chirurgas – ir tas robotas leido jam atlikti daug tiksliau visą operaciją, nei tai būtų buvę įmanoma dirbant klasikinę metodologiją. Aišku, tokių operacijų skaičius vis dar ribotas, netaikomi jie kiekvienai, tie robotai kiekvienai operacijai, taigi turime suvokti situacijos mastą. Beje, DI ir robotai atveria didžiulį potencialą praktinio pritaikymo galimybės sveikatos apsaugos rytyje yra beribės, o sveikata yra mūsų didžiausias turtas. Taip pat akivaizdus čia būtų ryšys ir su maisto sauga bei aplinka. Taigi mums reikia turėti informacijos grįstos moksliniais duomenimis, reikia ekspertų, uh, nuomonių ir tokiu būdu sustiprinti sveikatos apsaugos sistemų veiksmingumą, stiprinti maisto saugą, gerinti aplinkos apsaugą. Aš palaikau komisijos balandį pristatytą strategiją. Joje pristatytas europinis požiūris dėl didesnių investicijų ir tuo pat metu etinių gairių kūrimo. Aš siūlyčiau ir toliau stiprinti europinį DI alijansą. Iki šių metų pabaigos bus pasiūlytos tam tikros etikos gairės, jos bus pagristos mūsų pagrindinių teisių hartyje ir bus pasiremta e, mokslininkų etikos tarybos įdirbių. Paskutinėme mokslininkų tarybos e, pareiškime dėl DI ir robotikos pacituosiu, buvo pasakyta, svarbu kuo greičiau uh, vystyti diskusijas ir užtikrinti atsakomybę dėl DI. Tai tos vadinamos autonominės uh, technologijos negali pradėti veikti be tiesioginės žmogaus kontrolės, net padėdamos žmonėms, aišku, tuo labiau negalima leisti, kad jos kenktų. Turime įvertinti etinius aspektus, kaip čia bus su e, pasirinkimo laisvės, su darumu, su teisės viršenybė, atskaitomybė, sauga, saugumu, e, teisė į neliečiamybę, fizinę neliečiamybę ir kitais elementais. Aš ypač išskirčiau tai, kad didėja susirūpinimas dėl savarankiškai funkcionuojančių robotų. Kai kurie netgi parlamente galvoja, ar nereiktų sukurti tokiems robotams atskirą teisinį statusą. Kolegos, mes mm, pirmieji turėjome pareikšti, kad robotas visada bus tik e, kaip veidrodis ir atsakomybė ir toliau turi išsaugoti žmogus, ar gamintojas, ar naudotojas. Nepasiduokime e, spastams ir gundimams jokiems. Ir tikrai nereikia prilyginti žmogaus kažkokios technologinės pažangos objektui. Aš tikiu, kad mes parengsime tinkamą teisinį reitinį pagrindą su robotikos ir DAI planu ir mes čia tapsime lyderiais Esu pasirengęs toliau dirbti su šiuo dokumentu ir viliuosi, kad konstruktyviais pakeitimais patobulinsiu projektą. Dėkui. Ačiū. Dabar ponė Džentilė. Ačiū ponė pirmininkė, aš labai trumpai. Tikrai nenoriu kartoti jau išsakytų minčių. Pats tekstas yra kokybiškas, galiu jį palaikyti, bet kiekvienas turi suvokti šių diskusijų svarbą ir mūsų dokumentas turi tą svarbą atskleisti. Labai svarbu tas yra ir valstybėms narėjams, ir formuojant viešąją nuomonę. Naujosios technologijos turi būti kokybiškai naudingos ir turi padėti patenkinti paklausas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje bei kitose sektoriuose. Visą tai turi padėti užtikrinti nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų tvarumą. reikėtų atlikti vertinimas situacijos. Aišku, tas augimas bus labai spartus, eksponentiškas. Beje, ir paklausa sveikatos apsaugos rytyje nuolat auga. Todėl technologijų atsisakyti neįmanoma. Sveikatos apsauga kainuoja labai daug. Ypač brangius, brangus yra mm, chroniškas chroniškų lygų gydimas, pagrenusių žmonių priežiūra. Tai kainuoja valstybėms narėms. Todėl technologijos turi pagelbėti, kovoti su šia problema, tuo pat metu pro, sprendimų reikia protingų. Negalima pasakyti viską tik ant technologijų kortos. Reikėtų pasirūpinti ir tuo, kad išliktų tas žmogiškas elementas, kad e, pacientas išliktų žmogumi. Čia yra technologijų panaudojimo riba. Dirbdami kartu su kitomis institucijomis ir įmonėmis e, regėjome, e, kaip technologijos yra tinkamai pritaikomos. Yra daugybė tokių pavyzdžių. Aišku, nepamirškime mm, kokybiškų darbo vietų kvalifikuotiems darbuotojams. Taip pat tam tikros technologijos gali padėti e, atlikti lygų prevenciją ar sėkmingiau gydyti tam tikras lygas. Kitaip sakant, reikia parengti pasiūlymą, kuris būtų arti realybės. Beje, ir duomenys yra aktualūs Jų reikia, kad galėtumėme tinkamus politinius sprendimus priimti dėl skiepų, sakykime, dėl pagyvenusių žmonių skiepimo arba žmonių skiepimo, kurie gyvena nuo šaliausiuose regionuose, dar dėl mm, sąnaudų. Mano nuomonė, kuriai pritarė ne vienas kolega tema labai aštri. Technologinės naujovės ir DI turi būti pasitelktos prevencijai. Ypač tada, kai trūksta terapinių galimybių gydant chroniškas ligas, tos naujosios technologijos gali padėti. Tokiu būdu beje sumažintume ir viešasias išlaidas, gali būti sukūriami nauji vaistai. Na, pagalvokime apie protingas tabletes, kurios pavyzdžiui primena, kad reikia jas išgerti ir dažnai užmirštama išgerti vaistus, o tai gali kainuoti labai brangiai. Mr. Eck. Dėkuoju, ponė Ekai. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Akivaizdu, kad dirbtinis intelektas ir robotika pakeis ateitį, pakeis daugelį sričių medicinoje, mokslinio tyrimuose, gatvėje, pagyvenusios menų globa, netgi švietimą pakeis dirbtinis intelektas pakeis netgi mūsų požiūrį į etiką ir etinius klausimus. Tai visiškai matoma. DI gali būti naudinga visai žmonijai, tačiau su sąlyga, kad elgsimės protingai ir atsargiai. DI ir robotika be abejo padarys ir tam tikros nenumatytos žalos koks tas neigiamas poveikis bus. Kol kas sunku jį prognozuoti, bet e, jau dabar turime galvoti apie to šalutinio poveikio žalos sumažinimą per e, tinkamą teisinį reglamentavimą. Todėl revoliucijos dalis bus ir tinkama politinė kontrolė. Mes turime galimybę daugiausiai išspausti iš DI ir robotų praktikos, jeigu įveiksime tuos sunkiausius iššūkius. Pirmiausia, ta neteisinga informacija, klaidinga informacija per žiniasklaidą, apie tai yra daug rašoma, ypač apie dirbtinį intelektą, privačios erdvės pažeidimai, supriešinimas tarp skurdžiau ir turtingiau gyvenančių žmonių ir panašios problemos. Mano nuomonė, griežtas politinis e, reglamentavimas yra vienintelis būdas įveikti tą neigiamą e, naujų technologijų šalutinį poveikį. Dabartiniai teisės aktai dar nėra pasirengę atsakyti į tai iššūkius, bet kuriuo atveju esu pasirengęs kartu su kolegomis e, dirbti šią nepaprastai įdomių klausimų, nors paprastai ne šis rytis man labiausia rūpi dirbant Europos parlamente. Dėkui. Ačiū. Pana Zorinio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kolega paminėjo svarbiausią dalyką. Mes atstovaujame parlamente Europos piliečius. Ir besitęsianti skaitmeninė revoliucija turėtų būti nukreipta taip, kad padėtų žmonėms. Ir viena tokių sričių, kurį galėtų padėti, būtų sveikata. Tai taip pat yra puikiai galimybė mums skatinti didesnę konvergenciją Europoje, siekiant kovoti su neligybė ir neligybė tarp žmonių, tarp regionų ir sukurti skaitmeninės ekonomikos modelį, kuris atspindėtų Europos vertes ir bendras vertes ir prioritetus. Čia svarbus socialiniai, ekonominiai, moraliniai aspektai, apie kuriuos jau kalbėjo. Aš paprašiau žodžio, ponė pirmininkė, todėl kad aš esu šešėlinis pranešėjas skaitmininės Europos programos. Ir čia kalbam apie 19 ir 60 milijardų eurų emai. Visa tai yra tiek svarbu Europai, tiek svarbu mūsų piliečiams, kad turime dirbti e, labai efektyviai, siekdami tikslų. Turime integruoti šią politiką, šią iniciatyvą su skaitmeninės Europos programa ir su papildomu finansavimu, kuris bus skiriamas Europos horizonto programos rėmose. Tokiu būdu galime išspręsti daugelį problemų, su kuriais susiduria Europa ir mūsų piliečiai. Ačiū. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai suteikiame žodis ponui Heikila. Ačiū, aš vadovauju robotikos ir tai skyriu Europos komisijoje. Norėčiau padėkoti parlamentui, komitetui už šią nuomonę, už jos projektą. Jame minima e, keletą labai svarbių dalykų ir kalbama apie tai, ką komisijoje mes svarstome ir laikome labai rimtais klausimais. Iš tiesų daug iš to, kas pasakyta projekte, atitinka mūsų nuomonę komisijoje, kuri buvo išreikšta komunikate dėl DAI Europoje, kuris buvo priimtas e, balandžio 25 dieną. Kalbu apie šiuos metus. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kai kalbam apie e, būtinybę didinti finansavimą technologijoms. Kaip tai paveiks mūsų gyvenimus? kaip technologijos veiks mūsų darbą įvairiais aspektais. E, mūs, mums atrodo, kad teisiniai ir etiniai klausimai, tokie kaip atsakomybė, taipogi yra labai svarbus. Svarbu pagalvoti apie tai, kaip technologijos bus naudojamos ir kas prisims už jas atsakomybę. Komisijos požiūris yra pateiktas ir mes norėtume turėti vieną Europos e, poziciją, visą apimantį e, europinį požiūrį, skirtingai negu kad yra Europoje arba Azijoje. Ir čia labai svarbu tai, kad mes apimam ir netechnologinius aspektus. Taigi mūsų pradėta iniciatyva apima ne tik technologinius komponentus, du ramšiai iš trijų yra netechnologinio pobūdžio. Kalbama apie tai, kaip pasirenkti socialiniams, ekonominiams pokyčiams, kuriuos sukels technologijos viena vertus, o kita vertus kalbama apie techn... teisinius ir etinius su technologijomis susijusius aspektus. Norime sukurti stiprią Europos uh, E, dirbtinio intelekto ekosistemą ir tam yra e, ruošiamos priemonės tiek horizonto programoje, tiek kito biudžeto programoje Europos horizontas ir vienoje ir kitoje programoje yra tokie aspektai, kurie e, jau yra darbas Europos DAI ekosistemos link. yra nemažai eksperimentuojama, e, rengiami įvairūs algoritmai. Kalbu apie tai, kad žinotumėt, kad mes norėtume turėti vieningą Europos dirbtinio intelekto ekosistemą. Taip pat manome, kad yra labai svarbu stebėti technologijų raidą ir atsižvelgti į ją kad e, žinotume, ar dabartiniai teisiniai aktai atitinka realią situaciją ir kiek jie turi būti keičiami. Taigi turime nuolat stebėti technologijų raidos dinamiką ir turime suprasti, kaip viskas plėtojasi, kad žinotume, ar būtina imtis vienų ar kitų pokyčių. Norime kad dirbtinis intelektas būtų naudingas žmonėms ir visuomenė visoje Europoje. Yra labai konkrečių priemonių šioje srityje, kurios jau yra įgyvendinamos, ypač kalbant apie teisinius ir etikos aspektus. Turime aukšto lygio eksperto, ekspertų grupę, kuri turi visų pirma parengti etikos gairias ir antra parengti rekomendacijas dėl uh, su dirbtiniu intelektu susijusios politikos. Ir pirmasis projektas turi būti parengtas šių metų pabaigoje, o galutinė versija pasirodys kitais metais. Ir ši aukšto lygio ekspertų grupė atstovauja labai dideliam interesų ratui ir pramonė, ir pilietinė visuomenė, ir akademinė visuomenė. Taigi e, visuomenė yra gerai atstovaujama šioje ekspertų grupėje. Ši ekspertų grupė bendradarbiauja su dirbtinio intelekto sąjunga AI Alliance. Tai yra labai platus interneto forumas, kur diskusijos organizuojamas dalyvaujant jau dabar 13 tūkstančių dalyvių, bet kas gali įsijungti į tą forumą ir dalyvauti debatuose dėl dirbtinio intelekto. Vėliau tų diskusijų rezultatas taip pat e, bus indėlis į aukšto lygio ekspertų grupės darbą. Yra dar viena ekspertų grupė, kuri dirba ties atsakomybės klausimais ir viena iš priemonių, kuri numatyta komunikate, yra išsamesnė ataskaita dėl atsakomybės ir galimomis problemomis kurios susijusios su technologijų naudojimo. Tos ataskaitos tikimės kitų metų viduryje. Tai yra labai konkrečios priemonės, kurios nukreiptos siekiant užtikrinti, e, kad mes turėsime e, gerą pagrindą dirbtiniam intelektui. Ir tas susirūpinimas, kurį girdėjau šioje salėje, puikiai atspindi tai, apie ką kalbame komisijoje ir tai, į ką atsižvelgėme, atsižvelgėme rengdami e, minėto komunikatą. Tikrai į dirbtinį intelektą reikia žvelgti labai atsakingai ir savo darbe, taip pat e, tarptautiniu mastu matome, kad yra visuomenės ir verslo poreikis būtent kad kalbant apie dirbtinį intelektą būtų atsižvelgta į žmogiškųjų faktorių, į visus galimus pavojus. Jeigu mes negalime gaminti technologijų saugiai, jeigu jomis nepasitikima, tada europiečiai negalės gauti daugiausia naudos iš technologijos ilgalaikėje perspektyvoje. Ir baigdamas noriu pasakyti dar vieną dalyką. Valstybės narės taip pat dalyvauja šioje veikloje, mes bendradarbiaujame, mes turime e, pradėję renkti mm, planą ir visos valstybės narės yra informuojamos. E, turime deklaraciją, kurią pasirašė visos valstybės narės ir Norvegija. Taigi turime labai plačią valstybių narių paramą mūsų atliekamai veiklai technologijų srityje. Ir noriu pritarti, kad e, sveikata yra labai svarbis rytis, kur galima taikyti e, tokias technologijas. Ir tai yra tas rytis, kur visi etikos ir teisiniai aspektai yra labai aktualūs. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pieka. Ačiū, aš noriu pasisakyti labai trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms už komentarus. Aš suprantu, kad ši nuomonė yra trumpa, taip jau yra tokia procedūra. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už iniciatyvą ir tikrai vertinu e, dirbtinio intelekto potencialą ir matau, kad komisija tai vertina. Aš matau, kad dirbtinis intelektas tiesiog įsibrauna į visus mūsų gyvenimo aspektus, bet e, sveikatos apsauga, medicina tai yra tokios privačios gyvenimo dalis ir užtat čia užtikrinti saugą ir saugumą e, būtų labai svarbu, kalbant apie ateitį. Būdamas piliečių ir būdamas parlamentaru, man tai rūpi. Aš augau aplinkoje, kur viskas buvo nukreipta į žmogų. Bet dabar viskas keičiasi ir ko gero pokyčių nesustabdysime. Tikėkime, kad išvengsime nužmoginimo mūsų visuomenėje ir nužmogėjimo mūsų medicinoje. Ačiū. Dėkoju Jums visiems už dalyvavimą diskusijoje. Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 6 diena, o balsuosime lapkritį. Dėkuoju dar kartą visiems ir linkiu jums skanių pietų. Kita kartą susitiksime Strasbūre rugsėjo 10 ir 13 dienomis.